Well, good afternoon, everybody, and welcome. Labadiena visiems, sveiki atvykę į posėdį. Tvirki, tvirtinkime darbo tvarkę, panašu, kad e, na, komentarų, jeigu nebus, tai ir patvirtinsime dabartinę darbo tvarkę. Ankstesnio posėdžio protokolas, tai yra 2009 m. sausio 19 ir 20 dienos posėdžio protokolai, vėlgi jeigu nebus komentarų iki posėdžio pabaigos, laikysime tuos protokolus patvirtintais. Šiandienis posėdis bus transliuojamas e, vidiniu, vidiniu internetu. Vidinėme tinklapyje bus e, transliacija, taigi turėkite tai omenyje. Dabar periname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto, tai yra gyvūnų apsauga juos žudant. Pranešėjas yra Januš Vojcehovski, jau sugrįžo, puiku. Keisimės nuomonėmis su ekspertais Po to, po sausio mėnesio diskusijų, pakeitėme keturis ekspertus, su kuriais keisimės nuomonėmis šiuo jautriu klausimu, būtent ir religinių apieigų mm, metu žudomų gyvūnų klausimą. Aš norėčiau paprašyti ekspertų laikytis dešimties minučių laiko apribojimo, kad liktų laiko nariams užduoti klausimus ir taip pat Norėčiau, kad e, nariai praneštų e, pristatymo metu, kad nori kalbėti ir mes galėtumėme sudaryti kalbėtų sąrašą ir atitinkamai paskirstyti kalbėjimo laiką. Taigi, ekspertams po 10 minučių. Po to dar 3 ar 5 minutės, priklausomai nuo turimo lauko, laiko skirsime ekspertams ir po to pranešėjas apibendrins diskusijas. diskusijas. Taigi, sveikinu atvykusius ekspertus ir pirmasis ekspertas, daktaras Nauga, veterinaras, kuris kalbės Europos galvijų ir mėsos priekybos sąjungos vardu. Taigi, ponė Noga, aš kaip suprantu, jūs ir pradėsite savo pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą Na ir antrą norėčiau trumpai prisistatyti. Esu Zevnoga, esu veterinaras iš Izraelio. Studijavau Milano universitete veterinarinę mediciną ir esu patarėjęs Europos galvijų ir mėsos priekybos sąjungos sąjungoje. Na, kalbant apie gyvūnų gerovę žudimo metu ir atkinkamą reglamentą, aš kalbėsiu apie e, religinių, religinių apieigų metu žudomus gyvūnus. Ir mm, išsakysiu ekonominių, techninių pastabų ir galiausiai gal ir asmeninių pastabų išsakysiu. Taigi pirmiausias, Europos Sąjungoje religiniais tikslai žudomų gyvūnų ekonominiai aspektai. 29 milijonai galvijų, 72 milijonai avių yra žudomi kasmet. Jautena ir aviena yra gaminama laikantis griežtų taisyklių susijusių su gyvūnų gerove, visuomenės sveikata ir maisto saugos reikalavimais. Kalbant apie šias taisyklės, reikia pasakyti, kad visa mėsa turi tą, pa, tą pačias charakteristikas. E, gyvūnų naudojimas religinių apieigų e, metu yra garantuojamas sutarčių ir konstitucijų, tačiau reikia, aišku, laikytis ir atitinkamų taisyklių numatytų ES mėsos pramonės įmonėms. Ir, aišku, nėra lengva nustatyti kažkokius tai kiekybinius reikalavimus, nes neturime pakankamai statistinių duomenų. Na ir aš pateiksiu Prancūzijos pavyzdį. Prancūzija Prancūzijoje gyvena 5,5 milijono e, musulmonų ir žydų. Na ir norint tuos žmonės aprūpinti jautieną yra viena, 214 tūkstančių tonų turi būti e, užtikrinama tonų mėsos e, gyvūnų žudant be svaiginimo. Tai yra e, jautienos ir avienos mėsa, kuris sudarytų maždaug vieną e, 1,6 milijonų tonų. Na ir taip pat turėčiau paminėti ir paukštienos e, problemą. Žydai ir musulmonai valgo mėsą laikantis dviejų veiksnių Pavyzdžiui, avienos e, suvartojimas Prancūzijoje yra 8 kartus daugiau tarp šių bendruomenių negu kad e, apskritai kalbant apie suvartojimą Prancūzijoje. Taip pat yra valgomos tam tikros išpjovos. Pavyzdžiui, žydų bendruomenė valgo priekinės dalies išpjovas, o, pavyzdžiui, musulmonų bendruomenė, bendruomenė valgo daugiau avienos. Taigi Europos Sąjungoje e, gaminama mėsa atitinka statymus ir turi tas pačias organinės savybės. Jautiena ir aviena išgaunama e, žudant gyvūnas religinių apieigų metu, e, kai gyvūnai yra svaiginami, tai yra labai retai taikomas metodas. Viskas priklauso nuo atitinkamos bendruomenės paklausos. Europos parlamento Žemės ūkio komiteto pranešimo Pranešime yra teigiama, kad visi produktai po e, religinio pėgų metu gauti mėsos produktai turi būti žymimi etiketėmis. Taigi reikia atsižvelgti į šios sistemos praktinius ir logistinius padarinius. Na, o aš pateiksiu trumpą analizę, kurią pagrindžiau savo patirtimi, mm, žymint etiketėmis jautienos produktus. Visi produktai, kurie gaunami religinių apieigų metu, turi būti žymimi etiketėmis ir pramonės įmonės turi numatyti susiekimo sistemą nuo pat skerdyklos iki vartotojo Šios sistemos tikslas bus užtikrinti patikimos informacijos teikimą. Susiekamumo e, sistema, e, šią sistemą jais ne tik tai jautiena, aviena ar paukštiena iš religinių apigų metų žudomų gyvūnų, bet ir e, visa, visa kita, visa kita, visos kitos mėsos rūšys. Taip pat pasaulinis susiekamumas leistų užtikrinti tinkamą kovą su padirbinėjimu, sukčiavimu. Yra tam, tikrus, tam tikri individualūs identifikavimo būdai, kurie yra taikomi galvijų atveju, taip pat avių atveju. Ir yra taip pat elektroninis identifikavimo metodas, Taip pat ta susiekamumo sistema turės būti taikoma avienos produktams, mėsai, apdorotiems produktams. Taip pat tai bus labai svarbu, norint išplėsti susiekamumo sistemos pritaikymą ir jautienos sektoriuje. Tokia sistema, aišku, yra gan sudėtinga, bet ji taip pat be kitako yra susijusi ir su tam tikrais kaštais. Susiekamumo sistemos kaštai e, jautienos sektorija sudarytų 40 eurų už toną ir dar bus papildomi kaštai, būtent teikiant informaciją apie žudimo metodą. Ir tie papildomi kaštai tikėtina sudarys 82 milijonus eurų. Avienos sektorija šie kaštai vertinami 22 milijonais eurų. Tokiu būdu bendrai suma siekia 104 milijonus eurų ir čia dar neįeina paukštienos sektorius. Šie papildomi kaštai nėra nereikšmingi. Jos e, kartu sudėjus su sudėtinga su sistemos prigimtimi pobūdžiu, pamatysime, kad tai turės e, tikrai pašalinių poveikių. Pirmiausiai, išaugins mėsos kainą, ypatingai tiems produktams, kurie yra siūlomi religinėms bendruomenėms. Taip pat e, matyt paskatins nelegalių skerdyklų steigimą. Taip pat skerdyklų, kurios nesilaikys veterinarinių reikalavimų, ypatingai vienos sektoriuje ir netgi paukštienos sektoriuje. Taigi visa gamyba ES dėl to nukentės. Ir tai bus žalinga ir įvaizdžiui, ir na, ekonominė prasme tai nebus naudinga. Tokie poslinkiai taip pat e, sumenkins e, teisėkuros valstybinių institucijų pastangas e, užtikrinti geresnės ir vienodas sąlygas, kalbant apie gyvūnų gerovę, visuomenės veikatą ir maisto saugą. Esmė ta, kad tik ties tos skerdyklos, kurios bus, kurios bus nuolatai, nuolatos kontroliuojamos, galės e, užtikrinti standartų laikymasi. Dar vienas pašalinis poveikis bus didesnė konkurencija su importuotojais iš kitų valstybių. Ar ES sugebės tos pačius reikalavimus ir prievolės e, taikyti ir trečių valstybių skerdykloms? Na, kažin, Ar tą pavyks padaryti? Geriausia atveju tai bus e, tam tikras e, dalinis abipusiškumo principas. Ir dėl to panašu, kad trečiosiams valstybėms bus sukūriamas ekonominis privalumas. Taip pat pramonės įmonės kelia klausimą, kiek vertingas bus e, tas ženklinimas etiketėmis, kalbant apie gyvūnų gerovę. Taigi, pramonės įmonės siūlo daugiau dėmesio skirti apmokymui. Taip pat įrangai, kuri yra reikalingas skerdyklose. Ir mūsų sąjunga reikalauja, kad būtų pakoreguotas reglamentas, siekiant uždrausti tam tikrus metodus. international rekomendacijas, kurias siūlo e, ekspertai, taigi JSB e, pasisako už tokią nuostatą, kad e, šitas draudimas galėtų bent jau prieš tris metus iki galtinio termino. Mokslinės žinios apie alternatyvas, kurių šiuo metu nėra, kad užtikrinta pačią kokybę, per tą laiką bus iš naujo įvertinta. Antra išvada kaštų ir naudos analizė rodo, kad e, ženklimas gyvūnų gautų iš e, e, ritualinių skerdimų pirmiausiai padidins gamybos kaštus, taip pat kels tam tikros rizikos gyvūnų gerovės, viešos sveikatos ir maisto saugos srityse, susilpnins ES mėsos sektoriaus konkurencingumą ir vargu ar pagerins padėtį pačiose skerdyklose. E, taigi kitokios priemonės, kurios e, nesusijusios ženklinimu vargu ar ves prie kažkokio tai situacijos pagerėjimo. Na ir leiskite man tą pačią progą e, išsakyti savo asmeninę nuomonę. Praeitą mėnesį aš labai atidžiai domėjusi šią temą, dalyvau Envi komiteto ir Agri komiteto posėdžiuose, sutikinėjau su Europos parlamento atstovais, Europos komisijos atstovais ir gyvūnų gerovės specialistais. E, taip pat ir su atstovais iš e, musulmonų bei žydų bendruomenių. Na ir per šios sutikimus aš išsiaiškinau, kad matyti e, esame tam tikrų nesupratimų tarp viena vertus principų, kuris vadovaus religinės bendruomenės ir e, kita vertus mokslinė, mokslinio pagrindimo ir rekomendacijų, kuris teikia gyvūnų gerovės specialistai. Man tapo aišku, kad e, gyvūnų gerovės skerdimo metu klausimai e, reikėtų, e, šios klausimus reikėtų skubiai patikslinti, e, ypatingai, kai kalbame apie apsvaiginimo metodus, kadangi tiek religinių bendruomenių, tiek ir politikų požiūrių mes kalbame apie skirtingą perspektyvą. Ir daugelis rekomendacijų buvo vėlgi parengtos neįvertinant socioekonominio poveikio. Uh, Šitos pusės e, religinių bendruomenių atstovai kalbėjo apie e, tradicinės taisyklės e, ir pamėgino paaiškinti taisyklės e, nebūtinai iš gyvūnų gerovės pozicijų. Pirmininkas primena, kad laikas baigėsi. Aš baigiu. Taigi, kiek aš suprantu, metu, kiek, kiek leidžia mano darbo patirtis, kiek leidžia mano e, mokslinio darbo patirtis ir e, taip pat e, patirtis dirbant žydų bendromise, man leidžia iš tikrųjų suprasti religinių bendruomenių Europoje e, e, problemas. Ir be abejo reikia suprasti, kad Europoje tebe egzistuoja žydų bendruomenės, kurios laikosi pažodžiui Biblijos teksto ir nekeitė šitos praktikos per tūkstantmečius. E, Na ir net ir smulkus e, pakeitimai šios sitie gali turėti toli siekiančių pasiekmių, pakeisti tradicijas, pakeisti papročius. Ir faktiškai, kada jūs atverėte plyšelį e, kažkokiam, kad ir minimaliam pakeitimui, palaipsniui tai gali tapti visos Biblijos teksto peržiūrėjimu. Taigi, aš manau, kad e, reikėtų vis tik tai nagrinėti šitą temą tiek iš mokslinio pozicijų, tiek iš sąžinės pozicijų. Na kągi mes taip ir padarysime, sako pirmininkas. O dabar žodis Bruno Fazan, e, vyriausiam Fetso Rabinui. Bet e, prašyčiau, galima šiek tiek griežčiau laikytis reglamento, nes mes jau, pavyzdžiui, trim minutėm viršėjom skirtą pasisakymų laiką. Dėja, kalbėtojas mikrofono neįsijungė. Once more. Pradėsiu dar kartą nuo pradžių. Ačiū už kvietimą. Esu Metso vyriausiasis rabinas. Be to vadovauju ir Europos rabinų sąjungai. Dabar pereisiu prie anglų kalbos. Skerdimas niekada nebuvo žmogiškas, humaniškas veiksmas, tačiau todėl reikia e, siekti, jog šis veiksmas būtų kaip e, man mažiau skausmingas gyvūnui. Ta sako mūsų šventieji raštai, Talmudas E, liepia mums e, sumažinti žmonių, e, atsiprašau, gyvūnų kančias, ne, ne, nevardinsiu visų taisyklių, per mažai laiko, tačiau mes privalome kiek įmanome labiau sumažinti gyvūnų kančias. Tačiau pagalvokime apie tai, kas yra siūloma apsvaiginimas prieš religi, gyvūno nužudima religiniais tikslais, kirtusi su religijos laisvė. 2000-ųjų Liepą Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kuris nustato ir pažymė, kad gyvūnų skerdimas ritualiniais tikslais yra religinės laisvės dalis. Ir religinė laisvė yra e, pagrindinių teisių hartijos dalis. Ritualinės skerdimas yra mums labai svarbus. Europos taryba savo sprendime 43.50 e, pakartojo tą patį ir Prancūzijos vidaus reikalų ministrė pažymė, jog religinė laisvė yra didelė ES laisvė ir laimėjimas, todėl to reikia paisyti ir visa tai yra įtvirtinta ir Lisabono sutartyje. Taigi viskas atrodo aišku. Tačiau pagal, pagalvokime, kas yra šrypta arba ritualinis gyvūnų skerdimas hebrajiškai. Gyvūnas turi turėti pilną sąmonę ir negali būti iki tol kažkaip sužeistas. Taigi negalima apsvaiginti ritualinis skerdimas Gal labiau perėsiu į techninės smulkmenas, bet tai svarbu mūsų diskusijas. Svarbu, jog gyvūno trachėja ir kvepavimo takai būtų tinkamai perpjauti. Ir viskas priklauso dar nuo peilio, su kuriuo šis veiksmas atliekamas. Negalima iki skerdimo pažeisti kraujo indų. Tai reiškia, kad skerdikas turi turėti tinkamą peilį ir tinkamai pasiruošti šiems veiksmui, turėti atitinkamą apmokymą. E, kadangi gyvūnas negali būti sužeistas, tai jo nereikia ir apsvaiginti. Ir šritos e, reikalavimai nekertasi su hum, humaniško skerdimo reikalavimais. Maždaug 6,5 procentų maisto skerdimo atveju baigėsi nesėkmingai, o mm, didelių skaudžių, skaudžių atvejų būna iš vis nedaug. Ta pažymėjo EFSA ekspertai. Kai perpjaunama e, miego arterija, konstatuojama, kad stipriai sumažėja spaudimas ir smegenis, smegenų veikla e, baigėsi maždaug per penkias sekundės e, iš, išteka kraujas iš smegenų, o kitos arterijos nėra perpjaunamos, tačiau po EFSA tyrimų paaiškėjo, kad kitų arterijų pažeidimas nėra svarbus e, humaniškam skerdimui, EFSA taip pat e, parodė savo tyrimų duomenis ir, en, ir smegenų encefalogramos užfiksuotos atspindinčios gyvūnų smegenų veiklą, bet to veterinarai pažymėjo, kad vis dėlto encefalogramos nėra tinkamiausias būdas nustatyti gyvūnų būklę. Žinoma, mes e, pergalvojame e, savo poziciją po EFSA pranešimo. Aš turiu lentelę, su kuria galėsite susipažinti. Ir nesigilinsiu į techninės smulkmenas, tačiau kai mm, smegenų veikla funkcionuoja tik 50 procentų, yra toksai, tokia riba, Tačiau ši riba yra pasiekiama daug greičiau skerdžiant šritą būdu, o ne e, tradiciniais skerdyklose naudojamais metodais. E, ir tai gaunami tokie pat rezultatai, kaip skerdžiant apsvaiginus. EFSA pranešime ir kitur pažymima, kad vienu atveju gyvūnas ilgai neprarado sąmonės, tačiau tai yra unikalus atvejus ir nepatikslintos konkrečios aplinkybės. Daug mokslininkų yra pateikę savo nuomonę, jog religinis e, hebrajų naudojimas žudimas nedaukom skiriasi nuo tradicinių skerdimų metodų apsvaiginus. Taigi 2006 metais konstatuojama e, įrodymų, jog perpjavus gyvūnams gerklę jie iškart praje, praranda sąmonę, o ketvirtaisiais metais pažymėta, kad šrita yra pakankamai humaniškas gyvūnų skerdimo metodas. Taigi, mokslininkai ginčijasi, tačiau jie turi argumentų, bet negalima teikti, jog vienas kertimo metodas yra pranašesnis už kitą. Be to, e, Paryžiaus buvęs neurologinio universiteto direktorius pažymi ir jis yra garsus veterinu, veterinaras. Jis uh, rodo, kad nėra didelių minusų skerdžiant ritualiniais metodais gyvūnais, bet to veterinarai e, savo tyrimuose nustato, kad atsižvelgiant į cheminius procesus, tai gyvūnų gerovė nėra pažeidžiama, jeigu žudoma ritualiniu būdu be apsvaiginimo kadangi gyvūnui didžiausią stresą sukelia tas laikas iki skerdimo. Tai nereiškia, kad e, apsvaiginimas yra kažkoks milžiniškas pranešimas, lyginant e, skerdimą pagal ritualinius papročius, jeigu skirdimas atliekamas tinkamai. Taigi 93 metų direktyva Eh, nustato, jog negalima priversti skersti su apsvaiginimu, tačiau dabar ketvirtoj, ketvirtasis straipsnis numato privalomą tvarką skersti tik apsvaiginus, tačiau yra tam tikrų išimčių, eh, kad galima jas taikyti atskirais atvejais. Tenka apgailės, apgailės stauti, jog toks yra privalomas reikalavimas ir mm, tai pažeidžia religijos, religinę laisvę. Be to, skerdimas vis dėlto yra mm, skirtingas ir kad mm, uždraudžiama skirsti gyvūnus pakabinus už koją ar uždariusi kažkokias dėžės specialias. E, Tačiau viena aišku, jog nei vienas, nei kitas metodas neturi kažkokių pranašumų. Be to, kai kurie metodai yra labai senoviniai ir jie taip pat jau neberai, nebėra naudojami. Taigi tenka konstatuoti, jog mm, iš principo ar gyvūnas perskirčiamas jam stovint ar gulint, didelio skirtumo gyvūnui nėra, bent jau moksliniai tyrimai tą nurodo. Aišku, reikia tinkamai e, apmokyti ir skerdyklų darbuotojus. Tai yra viskas labai svarbu, be abejo. Tačiau ir lyginius susitikimus būtina atsižvelgti. Mes griežtai prieštaraujame apsvaiginimui, o kaip jau mano minėtas profesorius nurodo, jog tai neturi didelės prasmės, bet to skerdimą galima atlikti pakankamai humaniškai ir religiniais metodais. Prisiminkime, kad e, tai yra religiniai reikalai, šios ir kam to reikia, tos religinės grupės nėra labai didelės, žydai ir musulmonai. Toliau, kalbant apie ženklinimą, mes čia išvelgėme didelį pavojų, nes bus tarsi paženklinta e, Europos žydų ir musulmonų bendruomenė ir bus jie socialiai atskirti nuo visuomenės, likusios visuomenės dalies. Todėl ženklinimas yra labai pavojingas dalykas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai. Na, dabar pakviesiu daktarą Abdel Kader Arbi, Liono įmamą. Prašau. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres de la Commission. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, Na, aš kalbėsiu šiandieną savo vardu ir ne tik savo vardu, kalbėsiu ir Prancūzijos musulmonų kultūros tarybos vardu. Taip pat SMO pirmininko vardu. organizacijos Niderlanduose vardu. Taigi dėkoju dar kartą, kad pakvietėte mūsų į šios klausimus, kad galėtume susipažinti su jūsų darbu rengiant šį reglamentą. Ir norėčiau pirmiausia išsakyti, kas labiausiai rūpi mums, dėl, ypatingai dėl mm, šio reglamento projekto ir jau kuris laikas buvo ruošiamasi šiam teisės aktui. Tačiau nebuvo manoma, kad reikia konsultuoti su kultūrinėmis organizacijomis. Jūs manėte, kad reglamento projektas tiesiog, na, pakeičia anksčiau galiojusi teisės aktą, bet matyt jūs dar tuomet nesuvokite, kad yra ir dvasinis aspektas, religinis aspektas ir kad religinės bendruomenės domisi šio teisės aktu. Pažiūrėk, ketvirtasis reglamento straipsnis sumenkina religinių apeigų mm, metu vykdomą gyvūnų žudimą ir jo prasme. Ir dėja ES e, tam tikri vienybės aspektai bus e, paukoti ant netolerancijos aukuro. Na, neturiu daug laiko, bet aš vis tiek pasistengsiu papasakoti, kas mūsų manimų pažydžia pagrindinius ES principus. Pagrindinė idėja, kalbant apie musulmonų religinės apeigas ir apigų metu naudojimą žudimą. Ir kas su tuo yra susiję. Mhm. Tai, ką na, ES valstybės narės bando sumenkinti, yra iš ankstinio perspėjimo principas. Ketvirtajame straipsnėje yra numatytas dar vienas principas, kuris yra svarbus, kalbant apie ES, jos institucijas, kuris nėra tinkamai gyvendinamas ir tai yra subsidiarumo principas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad bendrai religinis skerdimas nėra tinkamai pristatomas, yra kaip ir sumenkinamas islamofobijos bandymais. Religinis skerdimas Europos Sąjungoje yra e, reglamentuojamas tam tikrų teisės aktų, 91 kitų metų ten primtais atitinkamais uh, reglamentais, taisyklėmis e, skirtomis e, gyvūnų apsaugai ir gerovai. Tai yra trys iš principo pagrindiniai dokumentai. Ir visuose tose dokumentuose nėra užsimenama apie religinį skerdimą, yra būtent apie svaiginimą prieš skerdžiant gyvūnus. Tačiau koks čia slypi skirtumas? Kalba eina apie religinius principus. Taip pat ir pagrindinių ES teisų hartijos dešimtąjį straipsnį, tai yra religijos laisvė, laisvė išsakyti, propaguoti savo įsitikinimus. Prie tų dalykų dar grįšiu, bet prieš tai dar norėčiau grįžti prie to iš anksnio perspėjimo principo. Na, kalba eina apie legalius ir nelegalius dalykus. Jie yra apibriešti ir, ir, ir, ir, ir teisėti ir neteisėti dalykai, tačiau yra tam tikrų nesutarimų dėl to, kas yra kas. Dėl to atsiranda tas neiškumas ir tam reikalingas tas atsargumo principas. Na, yra draudžiami tokie dalykai kaip na, medžioklė, šiaip pasilinksminimo tikslais, jaučių kovos ir, ir taip toliau. Taigi, e, Gyvūnų negalima be reikalo kankinti, mes tikrai laikomės griežtai atsargumo ir prevencijos principų. Jie yra universalūs. Mes pasisakome prieš kiekvieną gyvūno apsvaiginimo formą, bet kada, ar prieš pradedant skerdimą, ar skerdimo metu. Visą tai patvirtina naujausi tyrimai. Jie liudyje, kad apsvaiginimas nėra būtinas, EFSA tyrimas pažymė ir tie reglament, reikalavimai reglamente mm, yra e, man nelabai suprantami. Tartutinė darbo organizacija taip pat yra tyrimus paskelbusi. Turime turėti šimtaprocentinį įrodymą, kad gyvūnai prieš ritualinę žmogžudystę yra šimto procentų gyvi, gyvybingi, o apsvaiginus kyla abejonių. Taigi, kai kaire prieš kurį laiką vyko svarbi gyvūnų apsaugos konferencija. Ten buvo įdomios išvados patvirtintos. Būtent gyvūnų skerdimas turi vykti pagal skaidres, demokratinės ir aiškės taisyklės tas galioja ir mėsos produkcijai visose valstybėse narėse, aišku, atsižvelgiant į geografinės, religinės, e, tradicinės sąlygas atskiriuose šalyse ir regionuose. Dar kartą prisiminsiu pagrindinių teisų hartijos ketvirtąjį straipsnį – religijos laisvė. Europos Sąjunga turėtų suvokti, kad ji gali įsikišti tik tuo met, jei valstybės narės negali efektyviai veikti savarankiškai. Siekiame, kad būtų galima daryti išvadas dėl privalomo apsvaiginimo prieš paskerdžiant. Reikia griežtai paisyti subsidiarumo principo. Ir šis principas kertasi su ES norimais iškelti reikalavimais. Taigi būtina, kad kiekviena valstybė narėje griežtai gerbtų religijos laisvę. Daug žmonių išpažįsta savo religiją ir mm, nori tą daryti ateityje. Jeigu mes pabandytumėme įsivaizduoti, jog žmonės norėtų pasinaudoti išimtimi, o jiems nebus leista, į ką jie turės kreiptis. Europos parlamentas yra tikrai tiesiog išrinkta institucija, o būtų labai liūdna, jei žmonės eidami balsuoti žinotų, kad negalės pasinaudoti išimtimi savo religijai, religiniai laisviai įgyvendinti. Todėl e, reiktų susipažinti su atitinkamais dokumentais. Net ir Europos parlamente jaučiamas tam tikra iš ankstinė pozicija prieš religinį gyvūnų skerdimą. Jis laikomas žiauriu ir nehumanišku. Deja, ši pozicija yra nepagrista nieko, tai yra tik spekulacijų rezultatas. Tas pats pasakytina ir apie skaičius gyvūnų, kurie e, pagal religinius ritualus yra nužudomi. Todėl reikia papildomos informacijos gauti, be to e, ketvirtasis straipsnis taip pat neleidžia ženklinti atitinkamai nužudytų gyvūnų. Mano kolega Fizon e, tą jau aptarė, kad toks ženklinimas sukels sumaišties. Vartotojas tikrai sutriks, kai jam reikės pasirinkti. Akivaizdu, kad leidimas nukrypti nuo e, privalomą apsvaiginimo turi būti įtvirtintas. Gyvūnai, kurie prieš paskeržiant nėra apsvaiginami, jų mėsų, mėsos savybė yra lygiai tokia pati, kaip ir tų gyvūnų, kurie yra paskerdžiami apsvaiginus. Todėl ženklinimas yra perteklinė nuostata. Beje, ta pati nuostata turėtų galioti ir iš trečios, trečių šalių importuotai mėsai. Rabinas Sizon pabrėžė, kad ženklinimas taikomas religin, pagal religinius uh, ritualus nužudytiems gyvūnams stigmatizuoto tokios mėsos pirkėjus. Tai yra neleistina ir prieštarauja humanistiniams ir demokratiniams principams, kurios uh, yra labai svarbios Europos Sąjungai. Taigi, ačiū ponė pirmininkė už suteiktą galimybę prisidėti prie jūsų darbų. Tikiuosi, kad, konstru, kad konstruktyviai vyks mūsų diskusija. Uh, Dėkuoju daktarui Arbio. Dabar pakviesiu daktarą Mišelį Kurą, kuris yra Euro grupės skirdimo ekspertų ir politikos patarėjas. Ačiū trumpai pristatysiu, esu veterinaras iš Prancūzijos, kaip minėjote, ir dirbu Eurogrupėje jau vienerius metus. Prieš tai septynerius met, devynerius metus dirbau Junktinėje karalystėje, dirbau tiesiog, tiesiog veterinaru skerdyklose. Ir savo pasisakymo prašioje turiu pasakyti, kad mes esame gyvūnų gerovės organizacija, nepasakome prieš skerdimą, bet pasakome prieš skerdimą be apsvaiginimo. Tai yra svarbus dalykas. Taip pat svarbu e, priminti tam tikrus skaičius. Daktaras Noga irgi minėjo skaičių, tačiau kalba eina ne vien tik tai apie religinius dalykus. Pavyzdžiui, Belgijoje vyriausybė pateikė štai kokius skaičius. 2005 metais 92 procentai avių buvo žudomos be svaiginimų. 92 procentai avių religinėse bendruomenėse, tai aišku, skaičius yra mažesnis. Taip pat Prancūzijoje 40 procentų galvijų, 25 procentai kanopinių galvijų ir 55 procentai avių Prancūzijoje taip pat yra žudoma be svaiginimo. Musulmonų žud, žydų bendruomenėse 8 procentai gyvūnų žudomi neapsvaiginus. Taigi, aišku, skaičiai čia yra svarbus. Na, dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kokia yra situacija su religiniais, religinėmis apieigomis ir žudimų religiniais tikslais. Kolegos daug įdomiai čia papasakojo prieš mane, taigi kokia yra situacija. Pirmiausia, Europoje yra valstybių, kurios yra uždraudusios žudimą be svaiginimo, tai yra Norvegija, Švedija ir Šveicarija, tačiau yra valstybių, kur uh, Svaiginimas yra privalomas. Ir tai yra tos valstybės, kurios yra įgyvendinusios e, tuos įstatymus. Tai yra Estija, Slovakija. Ir tai yra svaiginimas po žudimo. Suomijoje taip pat yra taikomos tam tikros priemonės, Vokietijoje yra įdomių dalykų, yra tiesiog gyvūnų žudimas religiniams klientams. Gyvūnai yra trenkami prieš skerdimą, atsižvelgiant į tuos religinius klientus. Na, o bendrai pasaulyje yra valstybių, svarbių valstybių, kur e, svaiginimas po, svaiginimas po žudimo yra e, privaloma, jeigu augimas nebuvo svaigintas prieš žudimą, tai yra Australija, Naujoji Zelandija, Pietų Afrika. Taigi stambios didelės valstybės, kur yra tai, taikomas svaiginimas po skerdimo. Jau dešimtmečius toks metodas yra taikomas tose valstybėse taip pat. Yra ir kitų šalių, kur vykdomas religinis skerdimas ir svaiginimas taip pat. Uh, Reikia nepamiršti, kad religinis skerdimas visuomet yra skerdimas neapsvaiginus. E, skerdyklose, pažiūrėjau, Nabijoje, Saudo Arabijoje, Ruandoje, Kenijoje gyvūnai yra svaiginami halal skerdimo tikslais. Prieš skerdimą jie yra apsvaiginami. Taip pat Malazijoje, pavyzdžiui, importuojama mėsa iš Australijos ir visi reikalavimai mėsos gamybai yra susijęs su svaiginimu prieš skerdimą. Jordanijoje taip pat yra išplėtotos svaiginimo technikos, tačiau halal tikslais skerdžiamų gyvūnų svaiginimas prieš skerdimą yra e, taikomas e, tam tikrose užtvaruose gyvūnai yra specialiuose svaiginami Na ir Junktinėje karalystėje Europoje yra irgi tam tikrų metodų, būtent svaiginama po skerdimo. Yra skerdyklų Anglijoje, e, košerinio maisto skerdyklose. Yra svaiginami gyvūnai po skerdimo ir visa tai yra aiškiai surašyta ministerijos ataskaitoje. Prancūzijoje taip pat yra bendruomenių, kurios jau praktikuoja svaiginimą po skerdimo. Nepamirškime taip pat, kad Europoje tikrai ir paukštynų skerdyklose yra naudojamas elektroninis svaiginimas prieš skerdimą. Na, o dabar trumpai pakalbėkime apie tai, kodėl dar gyvūnai nėra svaiginami prieš skerdimą. Jeigu gyvūnai nėra svaiginami, aišku, tai yra dėl religinių priežasčių, prie to dalyko dar grįšiu, prie tų minčių, kurias aiškiai išsakė kolegos. Jie nori, kad gyvūnai sveiki, ir su pilna sąmonė būtų skerdžiami, žudomi. Tai yra, aišku, suprantama, tačiau yra ir komercinių priežasčių. Kodėl maisto mėsos pramonė yra tai pravartu, skersti nesvaiginant, tai yra greičiau, pigiau, vienu asmeniu reikia mažiau skerdykloje, gal ne dviem ar trim darbuotojais reikia mažiau. Nes jeigu gyvūnas nėra svaiginamas, tiesiog gyvūnas gali religiniais tikslais būti skerdžiamas ir galima jį lengviau parduoti. Tai yra, aišku, svarbi rinka, musulmonai klientai. Taip pat ir kitiems klientams gali būti parduodami tie gyvūnai. Taigi, tai yra tas produktas, kuris yra populiaresnis didesnė paklausa jam yra. Dar viena priežastis. Tokiu būdu galima eksportuoti tą gyvūną įvairias kitas rinkas, kadangi gyvūnas buvo nužudytas jo neapsvaiginant ir tai reiškia, kad jis gali būti į kitas halal rinkas eksportuojamas. Dar viena priežastis – politinė priežastis. Anksčiau buvo daromas spaudimas politikams nesikišti į religinius klausimus. Ir, na, politikai šiek tiek e, vengia tos e, religinių bendruomenių reakcijos. Taip pat ir iš maisto mėsos pramonės yra daromas tam tikras spaudimas. Yra vedama lobistinė veikla ir prancūzai, pavyzdžiui, yra tikrai jų mėsos pramonė yra labai ak aktyvi e, lobistinė grupė. Na ir aš manau, kad mes visi tikrai norime pirmiausia pasirūpinti gyvūnų gerovę. Taigi ar galime kažkaip tą situaciją išspręsti? Kai kurie kolegos mano, kad e, svaginimas po skerdimo nėra priimtina. Taip, taigi ar įmanoma kažkaip tą situaciją išspręsti? Vėlesnis e, svaiginimas yra susijęs su kitais dalykais. Žodžiu, gyvūnas yra svaiginamas iškart po to, kai yra nuleidžiamas kraujas. Priklausomai nuo valstybės, na, ir visi valstybėse taikomas e, e, kitoks, skirtingi metodai, tačiau ten maždaug yra nuo vienos iki 20 sekundžių tas laikotarpis. Na ir religinėms bendruomenėms, nors aš negaliu, aišku, jų vardu kalbėti, tačiau gyvūnas atvyksta visiškai gyvas, sveikas, su pilna sąmonė ir yra jam tiesiog nuleidžiamas kraujas. Tai yra pirmas reikalavimų, kurios, kurios kelia religinės bendruomenės. Taigi, ar visas kraujas yra nuleidžiamas. Buvo atliktos studijos, kur, kurios aiškiai para, pa, pa, parodė, kad svaiginamas gyvūnas nepraranda daugiau kraujo, negu kad neapsvaigintas gyvūnas. Iš principo, nukraujavimas yra vienodo lygio. Ar tai yra tas metodas, kuris atitinka gyvūnų gerovės reikalavimus? Svaiginimas, įvairios svaiginimo technikos, metodai nesukelia papildomo skausmo gyvūnui, kadangi jis nejaučia jokios skausmo. Taigi, mūsų nuomonė tai yra galimybė na, atimti sąmonę gyvūnui ir tokiu būtų jis nejaučia skausmo. Dar vienas dalykas. Ką tai keičia, na, komercinė prasme, paimkime gal, galvijus. Nukraujavimas, e, perpėvus gerklę, nuo gerklės perpėvimo vyksta kelias minutės. Jeigu yra svaiginamas vėliau gyvūnas, tuomet tas laikotarpis sumažėja iki 30 sekundžių. Taigi komerciniais tikslais sutaupamas laikas skirtykloje, finansinė prasme irgi yra apsimokantis metodas, aviems, avių atveju laikotarpis yra panašus, nesikeičia visiškai beveik. Ir skerdyklose, aišku, yra saugiau turėti gyvūną, kuris yra apsvaigintas, jis nesispardo, negali na, sukelti grėsmės ir prancūzų, pavyzdžiui, skerdyklose, skerdikai teigia, kad yra kur kas sunkiau elgtis su apdoroti gyvūną, kuris dar 3 ar 4 minutės pardosi jų dar taip toliau. Dar vienas e, argumentas, kodėl ta sistema būtų tinkama religinėms bendruomenėms ir komercinė prasme, ir taip pat gyvūnų gerovės organizacijoms. Galbūt tai nėra pats geriausias sprendimas, tačiau tai yra e, geresnis iš blogiausių sprendimų, kadangi sutrumpintų gyvūno, na, tą kančių laiką. Ir aš esu gavęs elektroninio pašto žinutę iš, iš, iš profesorės, kuri aiškiai man parašė, kad tai sutrumpina gyvūno kentėjimo laikotarpį. Nejau... Ir dar vienas dalykas, kodėl politikams. Irgi tai būtų primtinas metodas, nes galėtumėme na, sustabdyti tas e, diskusijas dėl religinių skerdimų, jeigu būtų naudojamas tas vėlesnis apsvaiginimas. Aišku, galbūt ne visi bus e, patenkinti, tačiau tas kompromisas tikrai atsižvelgtų į visų interesus, bent jau iš dalies. Taigi daugiau nieko nepridursiu, tiesiog e, dabar yra tas parengtas įmanomas sprendimas, kuriuo naudojasi Australija, Naujoji Zelandija, Austrija Europoje. Jie jau pasirinko šį metodą, taigi labai prašau, nepraraskite tos galimybės, nepraleiskite jos, jinai tikrai verta dėmesio. Uh, labai ačiū. Noriu pasveikinti Joseph Adel, kuris tik ką pasirodė. Jūs turbūt žinote, kad jis seniau pirmininkavo Žemės ūkio komitetui. Dabar aš turiu keletą kalbėtų, tačiau prieš prasidant diskusiją noriu pasakyti labai aiškiai, kad šiandieną mes čia surinkome ne tam, kad diskutuotumėm dėl religinio skirdimo ir kokia yra etika e, už viso šito proceso. Uh, Taip pat nenorime primesti kažkokių savų taisyklių ar savų įstatymų jums, bet mes puikiai suvokiame, kad e, čia kalbame apie gyvūnų gerovės klausimą iš tikrųjų. E, esama tokių problemų, kad e, kai ūkininkai augina gyvulius ir siunčia į skerdyklą, mes žmonės sprendžiam, kaip skersti šios gyvūnus. Ir tai yra tikra diskusija, mes ieškome būdo, uh, E, ir dauguma mūsų yra įstikinę, kad neapsvaiginus gyvūną visi tai jisai patiria kančias. Todėl galbūt galima kalbėti apie kažkokią tai dalinę apsvaigimą prieš e, skerdimą arba bent jau iš karto po skerdimo iš karto po gerklės perpimo, tai galėtų būti išeitis. Taigi mes tikrai nekalbam apie tai, kad mes norime persiekti kurią nors religiją. Aš labai aiškiai tai deklaruoju, iš tikrųjų kalba sukas ne apie tai. Žmonės, kurie mane pažįsta, žino, kad aš labai karštai e, ginu gyvūnų gerovės interesus ir e, tikrai tai visiškai nesusiję su jokia religija, konkrečia religija, konkrečia religinė praktika, mes jau kalbam apie procesus, kurie vyksta Europoje. Na dabar, e, Janas, prašau, žodis jums, pakalbėkite Žemės ūkio komiteto vardu. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Bardzo krótko. Dobra, ačiū pirmininkė. Trumpai. Kai aš nusprendžiau parengti šį pranešimą, aš žinojau, kad e, tai nėra lengvas uždavinys ir e, vis dėlto matau, kad e, mūsų laukia tiek daug įvairiausių problemų ir sunkumų, kuris aš galėjau numatyti iš pat pradžių. Iš tikrųjų, tema yra nelengva. Ir noriu pasakyti vieną dalyką. Rengdamas šį pranešimą, aš pirmiausia nagrinėjau problemą, klausimą, kurį mes norėtumėm reglamentuoti. Tačiau aš stengiausi taip pat gerbti ir e, abiejų religinių bendruomenių interesus, kurio šiandieną čia atstovaujamas ir kurių interesas šis įtie iš tikrųjų ir labai didelis, labai rimtas, tai yra kalbu apie žydų ir e, musulmonų bendruomenės Europoje. Ir noriu aiškiai pasakyti, kad nei komisijos pasiūlyme, nei parlamento pasiūlyme, bent jau pasiūlymo projekte, kaip teikia pranešės, e, nieko nesiekiama uždrausti religinio skerdimo, tai yra vadinama teisingo skerdimo. Tokio skerdimo praktika toliau liks, e, liks pažiūrėjau, ir Lenkijos teisėje. Aš noriu labai aiškiai E, pasakyti, kad mes šiandien diskutuojame apie tai, ar uždrausti religinį skerdimą ar ne. Tačiau tai yra mėginimas rasti kompromisą, kadangi mes žinome, jog iš tikrųjų yra labai daug bendruomenių, labai daug įvairiausių ratų, įvairiausių gyventojų sluoksnių, kurie šties norėtų tokio pilno uždraudimo. Mes negalime kalbėti čia apie netoleranciją ar diskriminaciją prieš vieną kitą grupę. Aš manau, kad E, pagrindinis argumentas pirmiausiai yra susijęs su gyvūnų gerovė. Ir religinis skerdimas dažnai yra e, laikomas tokiu skerdimo būdu, kuris kaip tik sukelia mažiau kančių gyvūnams negu kitokios skerdimo formos. Todėl e, esame tam tikrų pasiūlymų apriboti religinį skerdimą arba iš viso uždrausti. Tačiau tai ne mūsų tikslas. Mes nenorime uždrausti religinio skerdimo ir e, tikrai noriu dar kada pakartoti, kad mes to nesiekime. Apie tai visiškai nėra ko nediskutuoti. Yra dar vienas dalykas, e, buvo siūloma perkelti šias diskusijas nacionalinį lygmenį ir vienas iš kalbėjusių sakė, kad ES teisė neturėtų apskritai kištis į religinių bendruomenių reikalus, tai turėtų būti reglamentojama nacionalinėme lygmenyje, būtent santykiai tarp konkrečios valstybės ir religinių bendruomenių ir štai iš kur toks pasiūlymas. Aš manau, kad ši diskusija turėtų vykti tokiose valstybėse, kurios ir laiko tai esant reikalinga. Reglamentas apskritai užkirstų kelią tokią galimybį. Tai reglamentas apskritai atmestų galimybę diskutuoti šis klausimas nacionalinėme ligmenyje. O būtent tokia idėja mes ir bandėme e, suformuluoti minėtame reglamento projekto straipsnėje. Na, o kalbant apie ženklinimą, mėsos ženklinimas yra nekas nors kita, kad tik tai informacija vartotojui. Čia mes nekalbame apie kažkokių tai religinių bendruomenių ženklimą, stigmatizavimą, badimą pirštais ar panašiai. Iš tikrųjų niekas to neketino. Tačiau vartotojai taip pat nori turėti informaciją ir vartotojai turi teisę žinoti, kokiu būdu buvo paskirtas gyvūnas. Tai yra informacija, e, kuri kai kuriems vartotojams atrodo esminės svarbos informacija ir būtent tuo mes grindėme savo reglamento pasiūlymą. Noriu pasakyti, kad Šie apribojimai bus taikomi tik tai dviems religinėms bendruomenėms ir tik tai tam tikriems būtent religinių skirimo metams. Mes turėjome tiek daug įvairiausių dalykų, kurių anksčiau nebuvo. Pavyzdžiui, mes dabar norime keisti paukščių mm, žudimo metodus. Taip pat e, kailinių žvėrelių mm, žudimo būdus. Ir visais atvejais mes susidurėme su kampanijomis, su skundimais, su protestais. E, taip pat skundžiasi ir operatoriai, kurie visuomet motivuoja, kad tai padidins kaštus. Jie dažniausiai sako, kad mūsų Europos gamyba vėlgi praras konkurencingumą dėl grįžtesnių apribojimų, grįžtesnių gyvūnų gerovės reikalavimų. Kad dėl su to mes nepajėgsime konkuruoti. Tačiau aš sutinku taip pat ir su tais, kurie sakė, kad e, taip, principai turėtų būti vienodi ir tie principai turėtų būti taikomi tiek importuotojams, tiek ir Europos operatoriams. Vadinasi, jeigu mes kalbame apie ženklinimą, tai galima pasakyti už jį, bet tame turėtumėm taikyti ženklinimo reikalavimus visai mėsai, kuri patenka į mūsų rinką, nepriklausomai nuo to, ar e, kilmės e, šalis yra Europos Sąjungos vidaus rinkoje ar Tai yra kitos valstybės, trečios valstybės. Ačiū visiems už uh, jūsų dalyvavimą diskusijoje. Aš tikrai džiaugiuosi, kad pavyko suorganizuoti šios klausimus ir dėkoju tiek ekspertams, tiek e, visiems kitiems dalyvavusiems. Tai bus didžiulis indėlis į uh, mūsų rengiamą pranešimą ir aš dar kartą noriu patikinti, kad mes tikrai stengiamės išlaikyti visokiojo papagarbą liniam bendruomenėm ir jų stikinimam. Ačiū Janaš. Panas Ranskonsija. Pone Ratkacija. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip supratu, ekspertams labiausia rūpi religinis aspektas, tačiau aš norėčiau iškelti kitą mintį. Kalbant apie ekonominę prasme, mes čia kalbame apie sąnaudas, apie uh, sektoriaus veiklos galimybės. Nepris, nepamirškime, kad skerdyklų sektorės susiduria su dideliais sunkumais. Taip pat sąnaudos nuolat auga, verslininkams tenka daryti papildomas informacijas, reikia naujų sertifikatų, įrodymų ir taip toliau ir panašiai. Taigi, skerdyklos susiduria su nuolatiniais papildomais reikalavimais kažkur reiktų padėti tašką, ypač atsižvelgiant į sudėtingą mažųjų skerdyklų situaciją. Kitas e, svarbus aspektas yra strateginis. Gyvūnų gerovės e, svarbi dalis yra gyvūnų transportavimas. Apie tai mes daug kalbame ir ten daug yra labai sudėtingų teisės aktų. Jeigu mums Taip rūpi gyvūnų gerovė, gyvūnų gera savijauta. Mes turėtume siekti tą, tuos pačius principus e, taikyti ir importuojamai mėsai. Tačiau to dėje nedaroma. Ar visame pasaulyje yra kitokia situacija nei ES, ar į tokia pat, ar tik gal mums rūpi gyvūnų gerovė? Jeigu ji mums rūpi, Mes tikrai neturėtume užmerkti akių, kad trečiųjų šalių gamintojai dažniausiai nepaiso visų mūsų keliamų reikalavimų. Taigi, Europos mėsos pramoniai daroma dar didesnė žala. Taigi, aš pabrėšiu, kad mes kenkėme Europos bendrijoje veikiančioms įmonėms. O kalbant konkrečiai apie Ispanijos uh, uh, klausimą, e, Ispanijoje, ispaniškai matansa, tai nėra skerdimas uh, teigiama prasme. Tai daugiau kalba apie gyvūnų žudynės, o ne humanišką skerdimą. Aišku, reikia turėti kažkokius atskaitos taškus, reikia e, bandryti, bandyti koordinuoti veiklą, bet Ispanijoje mm, ji yra stipriai decentralizuota valstybė. Kurgi mes turėsime tą kontaktinį centrą įrengti, ar turėsime įrengti 17 skirtingų e, centrų, atsižvelgiant į mūsų gyventojų skaičių ir valstybinę sąrangą, ši dalis nėra labai logiška. Toliau religija kalbama apie gyvūnus, kurie turi būti papjauti pagal religinius reikalavimus. Čia mes turime labai atsargiai elgtis ir vengti polemizuoti. Neperžinkime savo kompetencijos ribų ir nežaiskime savo pati, patikimumu. Gal mes kalbame apie religinius skirtumus, tačiau iki šiol pas mus viskas funkcionuoja pakankamai neblogai. Yra tam tikrų ritualų ir mes turime gyvūnų apsaugą. Tačiau, kai gyvūnas yra paskerdžiamas, pagrindinė iš to gaudama nauda yra negyvas gyvūnas. Ir tiek vienu, tiek kitų atveju gyvūnas yra nužudomas. Man atrodo, kad Europoje ir taip viskas yra sudėtinga, nereikia visko pernelyg apsunkinti. Tačiau jeigu mes sieksime to, tai paprašyčiau atsižvelgti į būtinybę griežtai paisyti kiekvieno religinio įsitikinimo, kad pernelyg neapsunkintumėme religijos ir ekonomikos. Ačiū. Ačiū, ponė Širbo. Agnes. Ačiū, ponė. Ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad mes galime šiandien kalbėti apie tokią svarbę, bet kartu ir jautrę temą. Diskusijos rodo temos aktualumą. Mane kiek nuramino faktas, jog mes nekalbame už ar prieš religinį skerdimą, o bandome ieškoti visiems primtinio sprendimo. Vieną norėčiau pabrėžti, pritariu poniai Heras, turime labai atsargiai kalbėti apie gal tiksliau pasakysiu, formuluotas pasirinkti, nekalbėti apie gyvūnų žudimą, o apie skerdimą. Mes visi valgome mėsą ir turime naudoti tinkamas formuluotės. Kartu taip pat turėtume vengti kištis į religinius ginčius. Esu labai dėkinga, kad paskutinis kalbės ekspertas pabrėžė, jog visos pusės turi parodyti gerą valią, o Austrijos pavyzdys buvo iškeltas kaip teigiamas. Dėl ženklinimo man nekyla kažkokių didelių sunkumų. Man atrodo, jog tai yra visai nebloga išeitis siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipimui. Tai taip pat turėtų padėti vartotojui pasirinkti tinkamą produktą ir parodės atskleisti, kaip funkcionuoja visa sistema. Nebejoju, jog mes e, priimsime sprendimą, kuriam galės pritarti visos suinteresuotosios pusės. Ačiū. Agnes, uh, now Grafer, please. Grafer's about... Ačiū. Agnes, toliau pas Grafer. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Eine... Ačiū. Pone pirmininkė, vienas ekspertas pažymėjo, kad skerdimas yra žudimas ir visada žiaurus na, nėra nežmoniška, nes žmonija tą daro jau senokai. Tai beje padėjo mums išgyventi tiek praeitie, tiek dabar. Mirtis visada yra žiauri, tačiau mes kalbame ne, ne apie tai, ar mirtis yra žiauri, tačiau mes kalbame apie žiaurumo laipsnį ir kaip visą tai reikia suderinti su gyvūnų gerove. Jau kalbėdamas apie tai per koordinatorių posėdį, apie šį svarstymą, aš pabrėžiau, kad mes esame sekuliarus parlamentas, nestovaujame jokai, jokiai religiniai bendruomeniai. Jūs turite tą daryti. Mes turime tam tikrą nuomonę, siekį įtraukti ir religinį aspektą ir būtent dėl to susirinkome čia šiandien. Per koordinatorių posėdį pasakiau, jog man kartais susidaro įspūdis, jog, jog fundamentalistinėmis nuostatomis vadovaujasi ne tik religijas, bet ir gyvūnų apsaugos e, organizacijos, jos taip pat reiškia fundamentalistinės, e, absoliucionistinės nuotaikas. Kaip teisingai buvo pažymėta, E, mes kalbamės parlamente šio klausimu ir tikrai nesame, nesame apsėsti minties uždrausti religinį skerdimą. Tikrai nenorime to daryti, nesame nei už, nei prieš kažkokį sprendimą. Kalbant apie žydų religinį skerdimą ir apskritai apie skerdimą, Reikia pažymėti, jog gyvūno patiriama baime iki skerdimo atvedant jį į, skerdimą, į, į skerdimo vietą ji bus jaučiama visada, nepaisant to, ar gyvūnas yra apsvaiginamas prieš skerdžiant ar ne. Ir apie tai turi galvoti visi, kurie galvoja apie gyvūnų gerovę. Jei e, skerdžiama pagal religinius principus, reikia tam tikrų sugebėjimų, kad gyvūnas nejaustų papildomas baimės. Savo ruoštų, jeigu skerdžiama e, pramoninėse skerdyklose, ne visuomet pavyksta apsvaiginus e, sumažinti gyvūno baimę iki skerdimo. Todėl reikia galvoti ne tik apie tą akimirką, kai gyvūnas yra paskerdžiamas, reikia pagalvoti apie tai, kas vyksta iki to. Todėl labai džiaugiuosi, kad religijos tikrai pabrėžia savo pagarbą gyvūnams ir apie tai kalba, nes kitų atveju mes kalbėtumėme tarsi religijų atstovai yra gyvūnų teisų niekintojai, bet pasirodo yra priešingai. Todėl mes turime galvoti apie tai, ar skerdimas religiniais, pagal religinius ritualus daro e, didesnė, labiau kenkia gyvūnui negu apsvaiginus. Taigi ar gyvūnas labiau kenčia ar mažiau? Pagalvokime apie tai, kaip vyksta religinis skerdimas. Perpjaunama gerklė ir išbėga, išbėga kraujas. Aš kažkada pats buvau pirštą įsipjovęs ir teisingai e, konstatuojama, jog skausmas pajuntamas ne iškart įsipjovus, o paš, po kažkurio laiko. Aš nežinau, ar gyvūnai jaučia taip pat, tačiau jeigu aš darysiu prielaidą, kad taip, tai e, suvoksime, kad gyvūnas, kuriam yra perpjaunama gerklė, iš karto to nesupranta. Tiesiog supranta kažkas jam nutiko. Todėl, jeigu jis būtų, aps, e, būtų apsvaiginamas po tos akimirkos, tai būtų puik, e, puikus kompromisas. Ir Be to e, būtų galima galvoti, jog bus svaiginama tik e, gyvūnui pradėjus e, kraujuoti. Aš pats mėgstu medžioti ir gyvūnai yra žudomi, žudomi neapsvaiginus, nes neįmanoma kitaip medžioti. Tačiau noriu pasakyti, kad apsvaiginimas vyksta nužudimo akimirką. Ir e, kaip kai kas iš jūsų teisingai e, pastebėjo, jog per, perpėdus gerklę iš karto gyvūnas yra apsvaiginamas, jisai miršta iš karto. Žinoma, e, medžiotojai negali iš anksto apsvaiginti šerno, tačiau turi jį nušauti vienu šūviu. Ir tikrai save gerbiantis medžiotojas niekada nešaus į gyvūną, jeigu nežino, kad šis šūvis bus gyvūnui mirtinas. Žinau, kad praktika būna e, dažnai skirtinga, bet etika yra būtent tokia. Jeigu mes norėtumėme visur taikyti apsvaiginimą, tai ir medžioklę reiktų uždrausti, nebent mes gyvūną iš pradžių pašautume su specialia adata, kuri jį apsvaigintų. Aš siūlau į problemą pažvelgti kiek e, plačiau. Aš nenoriu vertinti jūsų religinių įsitikinimų, bet mano nuomonė, aš čia neižvelgiu jokio diskriminavimo, neižvelgiu jokio religijos diskriminavimo. Jeigu tai būtų religijos diskriminavimas, mėly religijų atstovai, tai jūs turėtumėte turėtumėte abejoti savo religiją. Jeigu aš kažkuo netikiu, tai man tuomet reikia kažkokių papildomų ženklų. O jeigu aš tikiu kažkuo, tai man nesvarbu, ar man e, ar mane kažkaip paženklins. Jeigu aš kovoju prieš atominę energetiką, tai galiu nešioti ženklą ant savo krūtinės tikrai Europos parlamentas nenori nieko stigmatizuoti, mes ieškome išeities. Todėl e, turėtumėte jūs pagalvoti apie tai, kad turėtumėte eiti kompromisą. Be to, religija nestovi vietoje. Mane išauklėjo kaip krikščionį ir mes turime susitaikyti su tuo, jog visiškai uh, Nesenai krikščionis degino moteris, nes jos esą buvo raganos. Tačiau mes pasikeitėme, pasikeitė mūsų suvokimas apie žmogaus teisės. Mes suvokime, kad tai yra negerai ir religija suvokia, jog tai yra negerai. Todėl jūs turėtumėte pagalvoti, ar tai yra įmanoma, ar jūs galite pasiekti tokį tolerancijos lygį. Jeigu mes aklai laikysimės įsikibę savo įsitikinimu, abejoju, ar sugebėsime susitarti. Jeigu religijai nekliudytų apsvaiginimas po gerklės perpjovimo, tai būtų puikiai išeitis. Ir viso to negalima vertinti e, ekono, atsižvelgiant į sąnaudas, Kiekvienas turi suvokti, jog viskas kainuoja, o dar kartą norėčiau e, pabrėžti, jog mes esame sekuliarus parlamentas, mes ir neatstovame jokios religijos, nors esu krikščionis, bet tikrai neatstovauju krikščionybei. Mes galime būti krikščionis, musulmonai ar žydai. Tai yra nesvarbu mes atstovaujame savo rinkėjams. Ir tikrai negalima kalbėti apie tai, jog mes norime persekioti religijas, jog mumis apsėdo kovos su religijomis idėja. Tai yra tikrai netiesa. Mes norime pasiekti bendrą sutarimą. Ačiū. Miguel Ramos. Ačiū, grefe Miguel Ramos. Señor presidente, yo, pues, en fin, eh, quisiera simplemente precisar. Ačiū, pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau išryškinti mano frakcijos poziciją dviem klausimais. Nekalbėsiu apie bent jau daug nekalbėsiu apie tai, apie ką kalbėjo svečiai. Buvo kalbama apie skerdimą ir aukojimą ir kuo tie terminai skiriasi. Na, kalbant apie skerdimą. Jeigu skerdžiama maistui, E, svečiai na, kalbėjo apie tuos gyvūnus, kurie yra skerdžiami tam, kad po to būtų suvalgyti. Tuomet, na, aš maniau, kad naudojamas bus aukojimo terminas, o ne skerdimo. Iš principo kalbame apie tuos gyvūnus, kurie yra paukoti tam, kad mes juos suvalgytumėm. Tai yra tie gyvūnai, kurie suvartojami, jų, jų mėsa yra suvalgoma. Taigi tai turėtų būti kompetentinga institucija. Uh, Ir ta institucija turi paliudyti, kuriuose skerdyklose tie gyvūnai yra aukojami. Taip pat tos institucijos turi patikrinti, ar galima netaikyti standartų mano valstybėje. Religiniai, religinės apeigos ir gyvūnų aukojimas, kurie po to yra suvalgomi, uh, E, žydų ar musulmonų bendruomenėse. Tai yra aukojimas tose vietovėse, kurios na, turi teisę užsimti tokią veiklą, atitinkamų institucijų leidimus turi ir tai yra na, mėsa, kuri, gyvūnas, kuris yra paukojamas, po to jis patenka į maisto grandinę, jis yra suvalgomas. Tai nėra gyvūnas aukojamas dievui. Arba jeigu pažvelgtumėme į žmonijos istoriją, buvo gyvūnai aukojami dievo šlo, diev, dievo išlovinti, tai buvo na, irgi ritualo dalis. Dabar kalba eina apie tuos gyvūnus, kurie yra skerdžiami tam, kad po to būtų suvalgyti. Na ir laikantis tam tikrų ritualinių standartų. Tai yra aiškus skirtumas tarp šių dviejų savokas, savokų. Mes kalbame apie skerdimą ir aukojimą. Na ir tų gyvūnų aukojimas, nesvarbu kokio ritualo būtų laikomasi, turi vykti toje skerdykloje, kuris turi leidimą, gavęs jį yra iš atitinkamos kompetitingos institucijos. Pirmininkas, ačiū labai. Joseph Toll, prašau. Il avait demandé avant moi, donc euh, j'essaie de respecter. Je, je, président, je ne veux pas allonger le... Pone pirmininkė, nenoriu vilkinti tų diskusijų, bet vis tiek norėčiau pakomentuoti tam tikrus e, pareiškimus. Grefecu Barindorf minėjo medžioklę, bet medžioklė nėra tas pats, kas e, gyvūnų skerdimas skerdyklose. Tai yra skerdimo sistema, ar tai būtų religiniais tikslais ar ne, tiesiog yra tikrinamas tas procesas valstybės, tai yra veterinarijos tarnybos turi tikrinti, kaip tas procesas vyksta. Taigi aš net nežinau, kodėl reikėtų kvestionuoti tas, tas sistemas. Na, o aš pasisakau prieš štai ką. Tos skerdyklos, kurios yra oficialiai tikrinamos, aš esu skerdyklos prezidentas, Mes pirmiausia skerdyklose turime pasirūpinti, kad gyvūnai kuo galima mažiau kentėtų. Jeigu ką nors nusimanote apie skerdimą ir skerdyklas, noriu pasakyti štai ką. Jeigu gyvūnas kenčia, ta mėsa yra faktiškai nevalgoma, nes plyšta kraujagyslės. Jeigu gyvūnas iš tiesų na, patiria didžiulį nerimą, ta mėsa nėra kokybiška, nukenčia vartotojas. Taigi mes turime tikrai daryti viską, ką galim, kad skerdyklose gyvūnai nekentėtų arba kentėtų kuo galima mažiau. Aš nekalbėsiu apie aukojimą, o kalbėsiu apie skirdimą. Ir taip tiesa, turime laikytis uh, ritualinių, religinių vertybių, tai yra mūsų visuomenės pagrindas, tačiau tai turi vykti tose skerdyklose, kurios turi tinkamą įrangą ir tinkamai tikrinamos. Jeigu mes atsisakome tą daryti tinkamai prižiūrimose skerdyklose, tuomet kyla gyvūnų gerovės problemų. Gyvūnai tuomet yra skerdžiami miškuose ar kažkokiose iš vis neaiškiose vietose. Turime gerbti savo vertybės, religinius ritualus, tačiau tai turi vykti tinkamai aprūpintose skerdyklose. Turi viskas vykti tinkamai. Tiek norėjau pasakyti apie skerdyklas. Na ir dar šis tas. Gyvūnų gerovė yra dažniausiai kritikuojama vegetarų, kurie apskritai pasisako prieš mėsos vartojimą. Tai yra žmonės, kurie nevalgo mėsos ir nori mums apsunkinti gyvenimą. Galiu net ir grubiau pasakyti apie tą dalyką. Taigi, aš manau, kad sistema yra tinkama, reikia naudotis veterinarų, mokslininkų paslaugomis, mes norime pagerinti situaciją, jeigu tai yra įmanoma. Ir jeigu skerdyklose dirbantys žmonės tam pritarė, Puiku, tačiau negalime leisti kažkokių tai ekstremalių dalykų. Ne, nebūkime fundamentalistais, nepradėkime diskutuoti dėl religijų, ginčytis. Tiesiog reikalingos skerdyklos turinčios tinkamą įrangą, tinkamai dirbančios ir tinkamai tikrinamos. Ir daugiau niekoms nereikia, nereikės 25 reglamentų ir dar kažko. Ačiū, San Zorella, o po to Kapulos Santos. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už galimybę iškirsti ekspertų nuomonę. Dabar kaip ir na, geriau suprantu, kiek jautrus yra tas klausimas, su kuo jis yra susijęs ir, ir panašiai. Aš manau, kad kalbant apie gyvūnų gerovę jau daug kas buvo nuveikta gyvūnų auginimo, transportavimo, pervežimo srityje. Na, o dabar dar žengėme vieną žingsnį į priekį, bandome pasirūpinti gyvūnų gerovę skerdimo etapu, tam, kad būtų laikomasi tinkamų procedūrų, leidžiančių humaniškiau skersti gyvūnus. Tai yra, na, kaip ir civilizacijos dalis. Dabar kalbame apie tas kelias sekundės, kuomet gyvūnas kenčia, žudomas, skerdžiamas. Ir ar tai nepažeidžia pagrindinių principų, kurie išiškėjo diskusijų metu, būtent dėl tam tikrų religijų išpažinimo ir praktikavimo, žydų ir islamo religijos propagavimo ir praktikavimo. Na, tai buvo tikrai ta tema, kuri buvo akcentuojama ir, ir Izraelio rinkiminėje kampanijoje dar prieš kelias dienas. Buvo tam tikrų skandalų dėl maisto, kuris nebuvo tinkamai paruoštas e, laikantis košerinių reikalavimų. Taigi, kaip ir turime gerbti žmonių religinius įsitikinimus ir su tais įsitikinimais susijusias procedūras. Tai nėra kokie tai antraeiliai dalykai, jokių būdų. Tie dalykai, su kuriais reikia labai atsargiai elgtis, kalbant apie, apie ginius žudimus, kerdimus, net tiesiog čia mes turime irgi išlikti nuoseklus. Mes neteigiame, kad jūs privalote svaiginti gyvūnus ir kad jūs privalote statyti atitinkamas skerdiklas. Ne, kalba eina apie atitinkamus principus ir tas, ta išlyga jau buvo numatyta religinėms bendruomenėms. Tai yra svarbu. Negalime teikti, kad to neleisime daugiau. Ir ponas Daul teigia, kad tai tik tai paskatins nelegalių e, skirdimų praktiką, nelegaliuose skerdyklose. Bet, kaip minėjo kolega, reikia laikytis atitinkamų procedūrų, bet tą turi daryti abi pusės. Negalime versti žmonių užsimti nelegalią veiklą, nelegalių skerdimų. Tai būtų ne, ne, nenaudinga mūsų vartotojams. Turime užkirsti tam kelią, kad žmonėms nereiktų voniuose ar miškuose skersti gyvūnų. Ir aš manau, kad reikalinga taip pat nepamiršti abipusiškumo principo, kalbant ir apie importuojamą mėsą. Trečiosiams valstybėms turime pasakyti, kad ir jos turi laikytis tų pačių standartų. Taigi tas abipusiškumo principas yra labai svarbus. Tam, kad nebūtų importuojama mėsa halal rinkai. Tam, kad na, islamo bendruomenė neprarastų galimybės na, vartoti mėsą, kuri yra paruošiama pagal atitinkamus reikalavimus. Taigi, na, dar, dar kartą paminėsiu, su trečiosiamis valstybėmis reikalingas abipusiškumo principas. Kalba eina apie kelias sekundės, per kurias gyvūnas e, kenčia. Taigi, aišku, čia nepamirškime dar proporcingumo principo. Nereikia leisti, kad būtų imamasi nelegalios veiklos, nelegalių skirdimų. Tas pas pasakytina apie ženklinimą. vartotojai, religinių bendruomenių atstovai nori parduotuvėse nusipirkti tą mėsą, kuri yra gaunama skerdyklose, e, kurios laikosi atitinkamų reikalavimų. Taigi reikia pasirūpinti, kad tos garantijos būtų, kad tų garantijų būtų laikomasi. Ir taip pat na, nenorime kažko kaltinti ir, ar kažkaip gėdinti tų religinių bendruomenių ar mažumų. Aš esu šešėlinės pranešėjas šiuo klausimu ir aš akcentuoju kitus dalykus, kurie yra gan, gan kontroversiški dėl, dėl gyvūnų gerovės. Bent jau iš savo patirties manau, kad tai yra ta tema, kur na, reikia šiek tiek išlaikyti sveiką protą. Negalime mestis į kraštutinumus, nes tuomet tiesiog tie standartai nebus e, sveiki, jie nepadės religinėms bendruomenėms. Dėkoju, ponas Kapelos Santos. Liūjį, prašau. Obrigado, senjor prezident. Eh, tu... Ačiū. Pane pirmininkė. Sus problemas turi įvairių dimensijų, įvairių aspektų ir priklauso nuo politinių sprendimų. Na, išanalizavus konkrečio, politiniai sprendimai turi būti primami išanalizavus visas tas dimencijas, visus aspektus. Mes kalbame apie gyvūnų skerdimą, taip pat ir religiniais sumetimais. Čia yra ir religinis aspektas, ir ekonominis, ir daug kitų. Nenoriu visų jų analizuoti šiuo metu. Ką noriu pasakyti šiandieną, tai e, noriu pakalbėti apie civilizaciją, civilizacijos savoką. Ir e, nesakau, kad mano e, civilizacijos paradigma, mano civilizacijos suvokimas yra kažkuo pranašesnis už kitus, bet mes šiaip ar taip e, dabar esame erdvėje, kur kuri garsėja tolerancija, tolerancija religijoms, tolerancija įvairiems papročiams. Na ir vienas iš aspektų yra taip pat kentėjimo, kančios suvokimas, kai mes kalbame apie gyvūnų skerdimą, mėginame įvertinti, kiek tas gyvūnas kankinasi. Man visiškai nerūpi, kokiu būdu gyvūnas yra skerdžiamas ar nužudomas. Man svarbiausia, kad šis gyvūnas prieš žudamas patirtų kuo mažiau kančių. Ir netaip jau svarbu, ar oficiali skerdikla e, atitinka ar nelabai atitinka tam tikrų religinių e, nuostatų reikalavimus. Buvo užsiminta taip pat apie ekonominius aspektus, tokius kaip, tarkim, saugumą, ekonominį saugumą ir panašiai, kad kai kurie dalykai gali būti, sakysim, ekonomiškai brangesni. Taip pat e, galima kalbėti apie personalo saugą, personalo, kuris dirba skerdikloje. Uh, Tačiau mes turėtume pirmiausia matyti orientuotis į realią informaciją, ar religinis aukojimas pagal, tarkim, žydų ar musulmonų e, tradiciją, pagal jų religinius reikalavimus, sukelia daugiau ar mažiau kančių tam aukojamam gyvūnui. Tai turėtų būti vienintelis kriterijus. Be abejo, jeigu mes išlaikome tam tikrus hygienos ir e, darbuotojų saugos standartus. E, Ir vargu ar įmanoma organizuoti kažkokią tai rotaciją, vien tik tai religinių reikalavimų pagrindų. Rotacija įmanoma, įmanomas kažkokios tai besisukančios dėžės. Tačiau vėlgi turėtumėm kalbėti pirmiausiai apie gyvūnų kėtėjimo laipsnį, nes kitaip iš tikrųjų rizikuojame nuslysti kažkokią diskriminaciją. Tai yra vienintelis rimtas klausimas, ar turėtų būti ar vienoje ar kitoje sistemoje gyvūnas kenčia daugiau negu kažkur kitur. Kągi, norėčiau išsakyti vieną ar kitą pastebėjimą, o paskiau suteiksiu žodį dar keliam kalbėtam, kurie atsakydami turėtų neviršti keturių minučių reglamento. Taigi, noriu pasakyti, kad čia mes susirinkome iš tikrųjų apie tai, kaip būtų geriausiai galima sumažinti gyvūnų kančias, e, juos vedant į skerdyklą. Ir buvo išsakyta daug pastebėjimų nuomonių, kad įvairiuose e, Europos bei pasaulio dalise gyvūnai skerčiami religiniais sumetimais, kartais naudojant ar iš ankstinį apsvaiginimą, ar iš karto, apsvaiginant iš karto po uh, e, pjūvę. Ir Nežinau, ar galima kalbėti apie tai, kad, e, sakykime, viena ar kita religinė paradigma nustato tam tikrus reikalavimus. Tačiau mes žinome, kad iš kai kurių šalių, kurios taiko šitas procedūras, pavyzdžiui, iš tos pačios Australijos, importuojama mėsa ir nepripažįstam kaip košerinės maistas. Taigi gal galėtumėm iš tikrųjų e, pakalbėti apie e, europinę sistemą, kuri šiaip jau yra daug labiau standartizuota, labiau suvienodinta ir e, nesuprantu, kodėl kartais e, atrodo, kad negalime rasti kompromisu. Turėtumėm kalbėti apie vienokią ar kitokią formą, ar apsaiginimą prieš skerdžiant, ar apsaiginimą iškart po skerdimo, tam, kad gyvūnų kančia sumažėtų. Taigi, aš keliu tą klausimą visiems, kodėl kai kuriuose valstybėse tai primtina, tai galima ir pagal religinius įstatymus tokie procesai leidžiami, o čia kai kas man bando pasakyti, kad tai yra visiškai neprimtina. Šito aš negaliu suprasti. Daugelis jų kalbėjo taip pat apie ketvirtąjį straipsnį, tačiau Reikia pasakyti, kad kai kalbame apie Europą, mes Žemės, komitete, žemės ūkio komitete iš tikrųjų kalbame daug apie aukštus gamybos standartus, apie aukštus e, tam tikrus e, kultūros standartus. Ir e, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad daugelio atveju mūsų reikalavimai yra griežtesni negu daugelio kitų valstybių, iš kurių vyksta importas. Dėl to mes turime turėti e, ir taisyklės, kurios aiškiai parodo, kad, pažiūrėjau, skerdyklose mūsų Europos teritorijoje reikalavimai yra aukštesni. Ir gal gal dar vienas pastebėjimas, kodėl kai kurie iš jūsų taip griežtai pasako prieš ženklinimą. Tai nėra kažkokia tai diskriminacija ar jūsų diferencijavimas ar e, bandymas sukelti problemų. Tiesiog jeigu pardavinėjate mėsą kaip košerinį maistą arba mėsą tinkančią halalų reikalavimus, tai turbūt visiškai teisėta, kad vartotojas turėtų žinoti, kad jie perka būtent tokią mėsą ir e, aš visiškai nesuprantu, iš kur dabar kyla tas priešiškumas ženklinimui. Aš tikiuosi, kad tai nėra ekonominių sumetimų diktuojamas pasipriešinimas. Uh, Aš manau, kad turėtų būti aišku, jog e, maistas turi būti ženklinamas, žmonės turėtų, būti, e, turėtų turėti galimybę matyti, koks tai yra maistas ir rinktis, sąmoningai rinktis. Ir tai būtų pagrindas kompromisui, kuris leistų mums taikiai sugyventi e, ir iš tikrųjų rasti bendrų sprendimų. Taigi aš dėkoju visiems už jūsų pasisakymus, už jūsų indėlį ir dabar dar suteiksiu jums žodį, tačiau e, prašyčiau neviršti keturių minučių reglamento. Taigi pradėsime nuo pirmoje pasakščia. If it's possible, I will speak in Italian. Ačiū. Kalbėsiu itališkai. Io lascio la, la domanda per eh, lo stordimento dopo di aver tagliato... Taigi, vėlesnio apsvaiginimo klausimą ar apsvaiginimo po skerdimo klausimą aš paliksiu atsakyti religinių bendruomenė atstovėms, Dėl ženklinimo. Iš principo tai nėra problema. Problema kyla tuo met ir jei e, visuomenė pajus poveikį e, dėl šito ženklinimo. Arba jeigu, pavyzdžiui, me paženklinsime, visuomenė negalės atskirti, kaip, kokiugi būdu buvo gyvūnas nužudytas. Mano pažįstami, e, nežino visos situacijos ir galvoja, jog religiniais metodais žudomi gyvūnai žudomi tikrai barbariškai. Tačiau iš tikrųjų taip yra visiškai ne taip. Aš kaip specialistas tai žinau, bet to anksčiau buvo apie tai pasakyta, kad gyvūnas sąmonę praranda jau po keletos akimirkų. Gal pabandysiu viską suformuluoti taip. Prieš paženklindami mėsą reikia informuoti visuomenį. Jei visuomenė bus tinkamai informuota, tai ženklinimas e, bus didelė pagalba, nes tuomet žmonės žinos, iš kur šita mėsa. O dėja, dauguma žmonių nežino ir jei jie pamatys taip paženklintą mėsą, jie padarys neteisingas išvadas ir religinė bendruomenė bus stigmatizuojama. Čia yra problemos esmė. Būtų tiek, ačiū. Ačiū. Dabar ponas Tisson. Pardon, micro. Excusez. Bon, je pensais à un étiquetage. Euh, oui, ça marche C'est bon. Ačiū. Dėl ženklinimo. Košerinis ar halal būdu pagaminta mėsa pardavinėjama specialiuose parduotuvėse. Tačiau e, mes e, galvokime apie visą visuomenę ir galvokime, ką darys e, ekstremistiniai gyvūno saugos gerbėjai. Aš nekalbu apie tuos žmonės, kurie nusaikiai gina gyvūnų teisės. Kalbu apie tuos, kurie naudoja smurtą, kurie rengia išpolius – ir kurie stigmatizuoja musulmonus ar žydus, jie sako, kad tai yra košerinis ar halal maistas ir kad tokį maistą valgo tik gyvūnų kankintojai. Kitas klausimas dėl apsvaiginimo. Aišku, sakoma, kad apsvaiginus gyvūnas mažiau kenčia, tačiau iš tikrųjų taip nėra. EFSA tyrimas jokių įrodymų nerado Vieni tyrimai rodo vieną, kiti visiškai priešingą. Tikrai labai sudėtinga pasakyti, kasgi gyvūnui geriau ar nukraujavimas, ar apsvaiginimas. Jeigu gyvūnas nukraujuoja pagal ritualą, ritualinės normas, tai e, situacija yra tikrai gera. Apsvaiginimą po mm, e, skerdimo ar gelgrės perpjovimo mes atmetame, nes yra griežtos religinės normos. Gyvūnas turi po skerdimo visiškai nukraujuoti. Jeigu europiečiai mums primes šį sprendimą ir e, tuomet pradės dar ženklinti priedo, tai kils didelis pavojus e, dėl religinio skerdimo. Ir mes iš principo tarsime, ban, tarsi bandome sumažinti gyvūnų kančias, bet visa tai negali užkirsti kelio religiniai praktikai ir religiniam skerdimui. Jūs sakote, kad šio, tikrai, šio tikslo tikrai neturite, jūs galvojate apie gyvūno, gyvūnų gerovę, bet Jūsų sprendimai apsunkins žydams ir musulmonams valgyti tinkamai paruoštą mėsą. Ir aišku, reikia rūpintis gyvūnų gerovę, mes tą suvokėme, tačiau jeigu mums bus kažkas primesta, jausimės tikrai labai blogai. Ačiū. Klausimas, į kurį jūs neatsakote, yra štai kaus. Kodėl kai kuriuose valstybėse narėse, kai kuriuose šalyse skerdimas yra leidžiamas, svaiginant prieš papjovimą arba po. Ir tą leidžia religinės, religinės bendruomenės. Ar tai reiškia, kad halal ir košerinio maisto atveju tai neleistina? Kodėl negali būti visoje Europos Sąjungoje taikomas vienodas standartas? Pabandysiu aiškiai atsakyti. Svaiginimas prieš pjaunant arba iškart papjovus maistą paverčia nekošeriniu ir Tai reiškia, kad iš tų valstybių patenkantis pas jūs maistas jums netinka. Na, aišku, visą dieną galime čia dėl to ginčytis. Daktaras Habi, Arbi. Euh, Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti jūsų iškeltą klausimą. Būtent dėl to, kiek yra žudoma gyvūnų religiniais tikslais. Tikslaus skaičiaus neturiu. Nenorime čia ir bandyti už, užvesti kokį tai statistinį mūšį, prancūzai turi savo statistinius duomenis, aukojamų gyvūnų bendras skaičius, avių konkrečiai Prancūzijoje, vienam gyventojui, jeigu lygintumėme, 168 procentai visos mėsos, taip sako kalbėtojas. Tai reiškia, kad reikia importuoti tą trūkstamą likutį, tam, kad patenkintumėme poreikius jautinos atveju 11 procentų, visos paklausos 13 procentų pasiūlos, taigi čia kaip ir labiau subalansuota situacija. Tai yra Prancūzijos ministerijos pateikti duomenys, tai matyt yra gan patikimi. Ponas Noga paaiškino religinius principus. Na, nežinau, ar galime teikti, kad gyvūnas kenčia daugiau ar mažiau, jeigu yra aukojamas. Tiesiog tai yra religinė teisė numatyti to gyvūno nužudimo būdą. Mes čia nekalbame apie religijas. Europos Sąjungoje yra užtikrinama religijos laisvė. Esame europiečiai, taigi Tuo pagrindu manome, kad mūsų principas yra ES piliečių integrali teisė. Apie tai buvo e, pasakyta praeitais metais, sausio 29 dieną. Tai surašyta yra atitinkamame dokumente. Ir čia ponios mūsų gardinį buvo užduotas klausimas. Ji buvo atsakyta štai kaip. Komitetas nori pasisakyti prieš žiaurius skerdimo, žudimo metodus pagal religinius principus, barbarinius, barbariškus principus. Būtent tai buvo parašyta komiteto pasisakyme. Taigi nuolatos jaučiama tokia atmosfera. Ir jūs tikrai turite labai atsargiai tokius pareiškimus sakyti ir kurti taisyklės ir reglamentus. Aš akcentuoju ketvirtąjį straipsnį, bet yra ir kiti straipsniai susijęs su transportavimu ir panašiai. Būtent e, pagerinti gyvūnų gabenimo sąlygas ir taip toliau. Bet čia kalbama apie tai, kad e, tai yra ne, ne, neteisinga religinių apeigų atveju. Tai turėtų būti mūsų pačių modernus reikalavimai. Pirmininkas, jūs atsakote į kiekvieno parlamento užduotą klausimą, jūs komentuojate, pažiūrėjau, ponios muskardinį pasisakymą, tai nereiškia, noriu jums pasakyti, kad ji atspindi viso parlamento nuomonę. Pas mus nėra religinės vendetos, mes tiesiog bandome surasti sprendimą, uh, nes vienos valstybės naudoja svaiginimą prieš skerdimą ir, atsiprašau, po, po, po pjovimo ir mes manome, kad tą metodą būtų galima pritaikyti visoje Europoje. Europoje. Ponas Koja. Ačiū, nenoriu toliau įsivelti tas diskusijas. Aš manau, kad kompromisą surasti įmanoma, o aš tiesiog norėčiau akcentuoti vieną dalyką – nenoriu žvelgti iš religinės perspektyvos, bet, na, pavyzdžiui, jeigu yra svaiginamas po skerdimo, kodėl ta mėsa jau nėra košerinė? Bet kaip yra, pavyzdžiui, Australijoje, kur rabinai teigia, kad ta mėsa yra košerinė. Austrijoje, taip pat Anglijoje, kur aiškiai yra parašyta, kad kai kuriuose skerdyklose yra gyvūnai svaiginami po pjovimo. Tikrai taip yra. Oficialiai galiu parodyti ministerijos ataskaitą. You, you, you see the kind of discussion. So just to, to... Taigi, aš manau, kad tai yra esminis dalykas, kadangi sveginimas po pjovimo galėtų būti sprendimas ne tik e, mažinant gyvūnų kančias, ar jie kenčia ar ne, čia nėra vien tik tai religinė problema, tai yra mokslinė problema, veterinarijos uh, problema ir panašiai, mums tai rūpi, o aš pasakysiu, kad jeigu būtų įvedamas aiginimas po pjovimo, tuomet nebūtų daugiau diskusijų dėl ženklinimo, nes jeigu būtų svaiginamas kiekvienas papjautas gyvūnas, tuomet vartotojams galime teikti, kad visi gyvūnai buvo apsvaiginti pjovimo metu. Taigi, tokiu būdu iš tiesų mes du, vienu šuviu du kiškius nušaunam surastumėme kompromisą, būtų išspręsta problema. Taigi tikrai pamastykite labai gerai apie tą metodą, nes aš manau, kad tai yra puikia galimybė laikyti mėsą košerinę, netgi jeigu gyvūnas buvo apsvaigintas po papjovimo. Dar vienas dalykas. Niekas neatsakė į šį klausimą, būtent importuojami gyvūnai. Aš manau, kad labai svarbu numatyti aiškias taisyklės Europoje, nes kitos valstybės tai laikosi tų pačių standartų ir mums tai ne, neturėtų kelti jokių problemų, jeigu mes turėtumėme aiškę poziciją ir dar kartą jau kartojosi dabar, bet tai yra labai svarbu, būtent svaiginimas po papjovimo galėtų būti puikus kompromisas visais aspektais. Ačiū. Okay, well, thank, thank you all very... Ačiū. Aš manau, kad diskusijos buvo labai įdomios. Dėkoju, kad atvykote, pasisakėte. Ponas Verankovskis dabar pristatys savo pranešimą. Na ir mes e, laukime, kuomet dokumentas bus patvirtintas parlamente. Dėkoju už išsakytas nuomonės. Na, o dabar dar dėl terminų. Pakeitimus pateikti galima šią, iki šios savaitės, vasario 19 dienos, o balsuosime kovo 16 dieną. Taigi ačiū Jums labai už pasisakymus, mums jie leis toliau pasvarstyti e, situaciją ir galtinai parengti Janušo pranešimą. Ar norite dar Janušai kažką pasakyti? Tik tai jau greitai. Pół minuty, panie przewodniczący. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Pusę minutės, ponė pirmininkė. Labai ačiū už jūsų komentarus. Noriu tik tai aiškiai dar kada pasakyti, kad Europos parlamento pozicija arba mūsų pasiūlymas grinčiamas toli siekiančių kompromisų. Jeigu jūs e, įskaitysite į ekonominio socialinių reikalų komiteto nuomonę, ten iš tikrųjų siūlomas daug griežtesnės priemonės ir siūloma apskritai uždrausti ritualinį skerdimą. Taigi mes siekiame kompromiso. O dėl išlygų mes turime turėti omeny vieną dalyką. Yra šalių, kurios jau įdėgė kitokį reglamentavimą ritualinės skerdimo srityje ir mes kaip Žemės ūkio komitetas manome, kad galime šiuose valstybėse pasukti procesus atgal, jeigu jos jau pradėjo taikyti griežtesnius reglamentus šioje srityje. Na, o kai dėl religinės laisvės niekas nekvestionuoja religinės laisvės. Tačiau iš tikrųjų tai yra jau nacionalinių valdžios institucijų kompetencijos sritis ir Europos parlamentas negali kištis į nacionalinės valdžios kompetencijos sritį. Taigi ketvirtos straipsnio redakcijos mes nekeisime, paliksime ją taip, kaip yra. Ir e, nepamirškite, kad ketvirtai straipsnį pasiūlė Europos komisija. Ir niekas iš tikrųjų nepasikeis e, dėl šio straipsnio lyginant su dabartinė situacija. Kągi, Anašai, ačiū. Taip pat noriu visiems padėkoti už pasisakymus. Kaip sakiau, visa tai bus apibendrinta pranešime. Ačiū visiems, kad sudalyvavote, kad surinkote. Puiku, dabar mes periname prie kito klausimo. Ir tie, kas išvykstate, prašom išvykite labai ramiai, labai tyliai, tam, kad netrukdytumėte darbo. Kitas klausimas yra penktasis darbo tvarkės punktas. O tai yra gyvūno apsauga, kai gyvūnai naudojami moksliniais tikslais. Aš pats esu pranešėjęs Žemės ūkio komiteto vardu, taip pat kai kurie kiti komitetai e, pareiškia savo nuomonę ir mes šiandieną keičiamės nuomonėmis su ekspertais. Mes pakvietėme keturis ekspertus pakomentuoti komisijos pasiūlymą dėl, gyvūnų, nu, dėl bandymų su gyvūnais. Ir taip pat norėčiau asmeniškai padėkoti savo asistentui e, už nuvyktą darbą Jis iš tikrųjų nuveikė didžiulį darbą, jis sėdė šia priekį ir stengiasi vėlgi surinkti medžiagą, kuri reikalinga tokiam labai kompleksiškam pranešimui, labai sudėtingam pranešimui. Taip pat turiu pasakyti, kad mes pateikėme daug pakeitimų komisijos pranešimui ir būtų labai įdomu išgirsti, ką ekspertai šiandieną turi pridurti. Na, nemanau, kad man teks susidurti su tokia moralinė dilema. Taip sakant, mes norime, kaip sakant, iš tikrųjų, viena vertus norime, kaip galima sumažinti bandymus su gyvūnais, kita vertus be abejo norime, kad e, rinkoje nepritrūktų tam tikrų medikamentų, kurie sukūrėmi tik tai darant bandymus su gyvūnais. Taigi aš būsiu dėkingas tiem, kurie padės man parengti geros kokybės pranešimą šio klausimu. Pirmasis ekspertas yra e, daktaras Mark. Jisai atstovauja e, biomedicininių tyrimų Europiniai koalicijai, ponė Makfield, norėčiau pakviesti Jūs pasakyti ir prašyčiau, jau galima apsiriboti dešimties minučių pasisakymą. Labai ačiū, ponė pirmininkė, aš labai dėkoju už galimybę kreiptis į šį komitetą. Aš esu mokslininkas, kuris dirbamo vėžio tyrimų srityje, atstovauju Junktinį karalystę, tačiau šiandieną, tiesą sakant, atstovauju e, mokslininkams, e, akademinių sluoksnių mokslininkams, kurie dirba įvairiuose universitetuose ir kitose mokslinio tyrimo institutuose. E, Na ir iš tikrųjų akademiniai mokslininkai dirba su fundamentaliaisiais tyrimais, jie ne kuria naujų gydymo metodų ar vaistų, bet stengiasi sudėti, kaip veikia mūsų organizmas, kaip atsiranda tam tikros lygos ir panašiai. Kita vertus, be šių žinių jokia farmacijos pramonė negalės kurti vaistų, nes būtent pagrindinės žinios apie žmogaus organizmą, jo veiklą, jos sutrikimus e, duoda pagrindą kurti vaistam. Na ir pasinaudodams, kad norėčiau pabrėžti, kad vėlgi Būtent akademinio sluoksnių mokslininkai sukūrė peniciliną, sukūrė pirmosius kompiuterius ir parengė internetą kaip po tokį. Akademikai išsprendė genetinio kodo ir žmogaus genomo kodavimo problemą. Na ir mano sitie galų galia taip pat, būtent šie mokslininkai nustatė vėžio priežastis. Vienas iš svarbiausių dalykų, kuris reikėtų pasakyti apie fundamentalius tyrimus, yra tai, kad e, tyriama nežinomas rytis. Ir e, būtent be šių tyrimų negalima padaryti jokių atradimų. Būtent todėl tokie moksliniai tyrimai yra labai svarbus. Niekas kartais net nežino, kur staiga mes e, atversime tam tikrą proveržį. Dėl to labai svarbu, kad akademiniai mokslininkai e, galėtų laisvai rinktis savo tyrimų sritį, jeigu jie mano, tai esant reikalinga be abejo, atviroje, sąžiningoje E, visuomenėje turėtų būti saitos tam tikros ribos, nes moksliniai tyrimai turi būti atliekami legaliai ir jie turi laikytis tam tikrų etikos principų. Būtent tam šiandien mes surinkome svarstyti direktyvos projekto pasiūlymo. Šiame pasiūlyme yra nemažai dalykų, kuriuos akademiniai mokslininkai vertina kaip labai gerus, be abejo, su jais buvo tariamasi dar rengiant projektą, tačiau Šiaip jau bendra vyruojanti nuomonė yra ta, kad siūloma tvarka yra per daug biurokratiška. Jinai iš tikrųjų mokslininkus apkraus bereikalinga biurokratinė našta. Europos Sąjunga ir valstybės narės investuoja tikrai nemažas lėšas e, remdami mokslinius tyrimus ir e, manau, akivaizdu, kad mes norėtumėm, jog mokslininkai savo laiką skirtų moksliniams tyrimams, o ne biurokratinių popierių pildymui, formų tam tikrų pildymų ir panašiai. Dar svarbiau yra tai, kad e, esama tam tikrų vietų, kur siūlomame tekste atsispindi mokslinio tyrimų proceso nesuvokimas. Ir todėl siūlomos priemonės, kuris iš tikrųjų gerokai pakenktų kai kuriems labai svarbiems Europai vykdomis moksliniams tyrimams konkrečiai nukentėtų, pavyzdžiui, e, e, neuro, neurofiziologijos tyrimų sritis, tai yra smegenų veiklos tyrimai. Šie tyrimai yra labai svarbus, nes jis padėms e, suprasti, kaip atsiranda kai kurios lygos, tokios kaip Alzheimerio lyga, šizofrenija ir kai kurie kitas surgymai su jūsų smegenų veikla prieš gydant tokias e, lygas mums reikia suprasti, kaip veikia smegenys ir kartais tenka be abejo atlikti darbą su e, primatais. E, žmonės taip pat priklauso primatams, tačiau mes kalbame apie kitus primatus, ne žmonės, tai yra bežionės. Ir kalbame apie mokslinius tyrimus kur tiesiog negalima atlikti su jokiais kitais gyvūnais, būtent dėl anatominių, fiziologinių smegenų skirtumų. Jeigu jūs panaudotumėte kitas rūšis, paprasčiausiai rezultatai būtų beprasmiai. Dabargi siūlomas tekstas nustato du labai neprotingus apribojimus šioje mokslinio tyrimų srityje. Visų pirma, jeigu skaitysime 8 straipsnį, čia kalbame apriboti primatų naudojimą moksliniuose tyrimuose. tik tai e, tokiais klinikiniais iškiniais, tokiamis diagnozėmis, kurios e, susijusios konkrečiai su pavojom žmogaus e, gyvybė arba mm, gyviniam funkcijom, tačiau tai užkirstų kelią būtent tiem akademiniam tyrimam, kurie leidžia suprasti, kaip veikia smegenis, nes be šių tyrimų mes negalėsime mm, suprasti, pavyzdžiui, kaip veikia normalios smegenys, kaip veikia pažeistos smegenys ir tokiu būdu negalėsime atskirti, kaip atskirti, kada, kada smegenyse atsiranda tam tikri pakeitimai. E, šiaip jau mes kalbame apie primatus, kurie paprastai veisiami nelaisvėje ir jie, būtent tokia nelaisvė, gimė gyvūnų panaudojimo moksliniam tyrimam. Tačiau dešimtame straipsnėje e, siūloma e, apriboti mokslinius tyrimus tik tai tais gyvūnais, kurie dvi kartas yra veisiami nelaisvėje. Problema su šiuo teiginiu yra ta, kad uh, daugelis rūšių naudojimo mokslinius tyrimus veisiamas gana sunkiai ir be abejo yra tam tikrų e, centrų, kuriuose buvo mėginta, važiuoju, išgauta antros, antrąją palikuonių kartą nelaisvę, tačiau e, nesėkmingai. Ir e, jeigu mes iš tikrųjų laikytumės šio reikalavimo, mes gautume moksliniams tyrimams 20 procentų visų primatų, e, kurie reikalingi tokiems moksliniams tyrimams. Na, problema yra akivaizdi. Visame pasaulyje tiesiog nepavyksta taip sparčiai veisti šių primatų nelaisvį. Todėl būtų tikrai labai neprotinga e, e, būtų siūlyti kažkokį tai reikalavimą, kad nėra jokių duomenų, kad pakaktų tos mokslinės medžiagos. Kitaip sakant, iš karto mes keliame nerealų reikalavimą. Ir aš manau, kad pirmiausia reikėtų bent jau atlikti tam, tikrus, tam tikrą tinkamumo analizę, tam, kad e, ištirtumėm, ar tokia nuostata e, gali būti realiai gyventa, nes jeigu mes apie tai nesumastysime, tai paprasčiausiai e, visą tai e, labai padidins mokslinio tyrimų kaštus, labai apsunkins galimybę surasti mokslinio tyrimo objektus, ir ko gero Europoje apskritai niekas tokių tyrimų nesims, paprasčiausiai mokslininkai išvyks į kitas valstybės, galbūt į Ameriką, gal į Japoniją, gal Indiją ir Kiniją, kur tokių pribojimų nėra. Taigi, ponia pirminkė, tiesą sakant, rezultatas būtų e, toks, kad tie patys gyvūnai būtų naudojami tokiuose pačiuose eksperimentuose, kur paprasčiausiai gyvūnų gerovės reikalavimai yra netokie griežti. Ir e, nukentėtų tiek Europos mokslas, tiek tie patys gyvūnai. Dar viena didžiulė problema, kurią mes išvelgiame, yra 16 nuostata, e, kur kalbama apie pakartotinį gyvūną naudojimą. Paprastai tie gyvūnai eksperimentus naudojami tik tai vieną kartą. Tai yra vienas gyvūnas, vienas eksperimentas. Tokia yra vyraujanti taisyklė. Be abejo, esama atveju, kada eksperimentuose uh, E, tenka sudurti su labai sudėtingais apmokymais arba tam tikrų parengimų e, su chirurginiu įsikišimu prieš atliekant eksperimentą, be abejo, naudojant anesteziją. Aš e, pasidalinsiu vienu pavyzdžiu, kurį gerai žinau. Jeigu jūs, pavyzdžiui, tyrite, kaip veikia primatos smegenys, kartais tenka primatus apmokyti atlikti tam tikrą užduotį. Na, pavyzdžiui, naudotis jautriuoju ekranu ir kada gyvūnas atlieka tam tikrą judesių seką teisingai, jisai gauna paskatinimo maistą, maisto davinį. Ir kartais tokiem apmokymam reikia šešių mėnesių ar daugiau. Pats eksperimentas gali trukti tik tai tris dienas. Jeigu mes kalbam apie kažkokią tai, kažkokią tai nežymų poveikį gyvūnui, iš tikrųjų būtų labai prasminga tą gyvūną panaudoja eksperimentuose keltą kartų, nes kitai būtų beprasmiška gyvūną apmokyti šešis mėnesius ir paskiau jo nebenaudoti. Taip mes iš tikrųjų dar labiau padintumėm tų eksperimentuose naudojimo gyvūnų poreikį. Kitas pavyzdys iš graužikų naudojimo, jeigu, pavyzdžiui, matuojate hormonų lygį arba kraujo spaudimą, jūs nenorite e, pernelyg dažnai e, imti kraują injekcijų būdu. Todėl dažnai anestetiniu būdu mes e, e, pilvei montuojame tam tikrus daviklius, kurie perdoda fiziologinius duomenis, pavyzdžiui, hormonų kiekį kraujyje ir panašiai ir panašiai. Ir vėliau eksperimentas, vėliau įsins eksperimentas susijęs su gyvūnų tyrimu, pavyzdžiui, esant tam tikrom plikybėm, paveikus tam tikrais vaistais ar panašiai. Ir tas daviklis per atstumą perdoda, kas vyksta gyvūno organizme. Vėlgi tokiu atveju, užuot antrą gyvūną vėl e, privers antrą gyvūną iškesti visą šitą procedūrą, visą tą stresą ir taip toliau, paprasčiau yra tokius gyvūnus, kelis tokius parinktus gyvūnus naudoti eksperimentų sekoje. Tuo tarpu dabar čia surašytas tekstas leistų pakartotinai panaudoti gyvūnus tik tada, kada antras eksperimentas e, E, yra labai, e, dar labai švelnų poveikį gyvūnui. Tačiau tokiais, tokios eksperimentus ne visada gali garantuoti, kad eksperimento poveikis gyvūnui yra absoliučiai minimalus. Bet kuriuo eksperimento atveju mums reikia pirmiausiai apsispręsti dėl e, to eksperimento poveikio masto. Ir fundamentaliuose tyrimuose beveik visur gyvūnai panaudojami pakartotinai. Jeigu tai būtų uždrausta, tai be abejo vėlgi kaštai iššauktų, labai reikėtų padinti gyvūnų skaičių, kurie naudojami eksperimentus, įskaitant ir primatus, ir gyvūnų galvoje kentėjimo laipsnis taip pat padidėtų. Taigi aš manau, kad tie, kas rengė šią nuostatą, tiesą sakant, e, nukrypo nuo pagrindinių keliamų tikslų. Na ir matau, kad mano 10 minučių baigė praeitį. Taigi aš, ponia Pirmkė, noriu pabrėžti, kad šios trys problemos, kurias iškėliau akademinių mokslininkų akimis, iš tikrųjų yra pagrindinės problemos, jeigu komitetui pavyktų išspręsti šiuos tris klausimus, šias problemas, jau tai būtų didžiulis žingsnis į priekį užtikrinant e, biomedicininius tyrimus mūsų mokslinio tyrimų institucijose Europoje. Labai ačiū. Uh, ačiū. Tikrai netrukus grįžime prie šių klausimų. Ačiū už pranešimą. O dabar dok, daktaras Filipe Detiljų. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu savo gimtają prancūzų kalbą, tačiau į klausimus melai atsakysiu ir angliškai. Esu veterinaras ir savo darbe užsijimu toksikologiją arba mm, vaistinių preparatų sauga. Aš esu pasirengęs pranešimą ir mano teiginiai atspindės daugelio kolegų iš vaistų pramonės nuomonę. Ir Sanofi Aventis e, yra didžiausia vaistų gamybos e, įmonė ir mes daug dėmesio skiriame dėmesio vaistų gamybai, vaistų, kurie bus skirti e, besivystačiam šalėms, daug prieš infekcinio aparatų gaminame ir mes neišvengiamai susidurėme su gyvūnais juos reikia, su jais reikia dirbti, naudoti mokslo tikslais ir šis bandymas nėra savitikslis, mes norime, kad mūsų vaistai būtų saugus. Juk tai yra labai svarbu kiekvienam iš mūsų. Labai svarbu, kad e, Mano įmonė 3 ketvirtadalis visų tyrimų atlieka Europoje. Vaistų saugos programos E, vykdomos 80 procentų Europoje. Labai konkretus pavyzdys būtų e, primatų ne, naudojimas, bandymai su jais vyksta Prancūzijoje. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad egzistuoja bandymų su gyvūnais hartija ir mes vadovuojamės trimis principais pakeitimas, pagerinimas ir patobulinimas. Taigi mes dirbame su daug molekulių ir kai gauname alternatyvius bandymus, bandome jais pasinaudoti, bandome rasti tą molekulę, kuri bus naudingiausia e, žmogui, tačiau reikia prieš tai seiškinti, ar ji nekelia pavojų. Ir tai yra tarsi bandymas atrakinti spyną turint ištisą krūvą raktų. Taigi mes turime užtikrinti, kad ši, e, šis raktas netrakintų spinos, už kurios e, ir už durų išlystų kokia lyga. Taigi mes bandome rasti tinkamą receptą. Molekuliniai tyrimai 90 procentų atliekami in vitro. Mes bandome mm, dirbti kaip įmanoma saugiau, vengti e, pavojų, tačiau nelaimio, aišku, nuolat nutinka. Taigi tik 80 procentų visų atvejų, e, kurie gali būti pavojingi žmogui, yra nustatomi su e, bandymuose su gyvūnais, tačiau in vitro tyrimų nieko pakeisti kol kas neįmanoma. Taigi yra trys E, svarbiausi aspektai ir norėčiau ties jais susitelkti. Ponas Medfieldas apie tai jau kalbėjo, būtent tam tikras mokslininkų galimybių apribojimas vykdyti laboratorinius tyrimus ir dirbti su e, primatais. O, jie, o juk mes nenu, tikrai nenorime to padaryti. Jei mes darome tyrimus su lygomis, kurios nusilpnina žmogiškai organizmą ir bandome atlikti toksikologinius tyrimus. Mūsų metodai sukelia skausmą gyvūnui. Tačiau šis dokumentas neleistų vykdyti panašių tyrimų su primatais, tai reiškia, kad tyrimai sustotų. Mes negalime apseiti be primatų juk kuriant antikūnius reikia žiūrėti, kokia bus imun, imunitetinė organizmo reakcija, kaipgi bus kovoja, kaip organizmas kovos, kokius antikūnius išskirs. Reikia tokių tyrimų, o tam tikri fenomenai gali būti patikrinti tik bandymų metodu. Dabar skausmo mažinimas Čia, žinoma, kuriant vaistus, e, regime įvairiausių poveikių. Sergant virusinėmis infekcijomis e, yra viena, e, vienas poveikis, pavyzdžiui, onkologinės lygos yra visiškai kitas poveikis. Akivaizdu, kad auglys gyvūnui neįsvengiamai sukels skausmą. Toliau, 37 straipsnis, tai naudos ir sąnaudų mhm, paskaičiavimas. Taigi mes, tai, mes kalbame apie taikomosius tyrimus ir tikrai juos pradėjus sunku e, prognozuoti, kokios naudos sulauksime ateityje, kaip mes e, kitaip dirbsime, kaip kursime naujus vaistus. Toliau E, pavyzdžiui, apie įvairiausius e, transplantacijų bandymus mes atliekame su gyvūnais, yra gyvūnai donorai, gyvūnai organų gavėjai ir čia primatai atlieka tikrai esminį vaidmenį. Ypač, kai mes kalbame apie organų donorystę. Na, kai kurie dalykai atrodo geri, bet praktikoje turės tikrai neigiamos, e, neigiamą poveikį mokslui, mokslo vystimuisi. Mes kalbėjome apie tai, jog antrosios kartos gyvūnus reikia naudoti tyrimams. NF2. Jeigu, pavyzdžiui, gyvūnas pagaunamas, tai jis yra N0, pirmosios karto, nulinės kartos. Tačiau kitose šalise, Vietname, e, Kambodžoje, tie gyvūnai pakankamai puikiai dauginasi, jų ten yra daug, tačiau nelaisvėje e, gimė gyvūnai niekada nėra susidūrę su uh, E, laukinę gamtą, bet mano įmonė stengiasi naudoti būtent tokius gyvūnus. Iš principo problema yra tokia, kad iki šiol ne viena mm, laboratorija dirbdama su tais gyvūnais, kurie, kurie mus domina, pavyzdžiui, makakomis, nesugebėjo užtikrinti, kad e, pakankamai nelaisvėje gimtų antrosios kartos gyvūnų nes paprastai šie gyvūnai gyvena haremais, vienas patinas ir 25 patelės, pavyzdžiui, tačiau atliekant bandymus su gyvūnais mums reikia vienodos skaičiaus abiejų lyčių gyvūnų. Gerai, pirmosios kartos atvejais tarsi problema išsisprendžia, bet ką daryti su antrosios kartos gyvūnais, ką daryti su uh, E, likusiais 24 patinėliais, kurių nereikia haremui. Perėsiu dabar prie kito klausimo – implantacija. Da, galima e, tą daryti, mes implantuojame daviklius, kurie padeda mums matuoti e, širdies plakimo dažnį, kraujo spaudimą ir panašiai. E, dažnai tas e, yra taikoma įvairiems graužikams, nebūtinai primatams. Bet implantacija yra tam tikra įsikišimas į gyvūno organizmą ir e, gali būti, jog skausmo lygis yra per didelis to, tokiai operacijai, jos nebebus galima atlikti. Tai reikštų papildomą mokslinių tyrimų apribojimą. Dabar biurokratiniai dalykai Fundamentiniams tyrimams reikia laisvės, tačiau mes turime tam tikrus etinius apribojimus, yra etikos reikalų taryba, kurios reikalavimų turime paisėti, nėra kažkokios atsakingos nacionalinės institucijos. Todėl mokslui geriausia kontroliuoti pačiam save kad tą turi daryti patys mokslininkai. Nereikia suprasti, kad jokios kontrolės nėra priešingai. Priežiūros institucijų pakanka ir egzistuoja specialūs komitetai, specialūs tarybos, juose dirba mokslininkai bei e, nespecialistai, kurie bendradarbiauja ir tarybose dirba, dirba taip pat bent vienas pilietinės visuomenės atstovas. Taigi, mes turime tą atsakingą instituciją, jį posėdžiauja kartą per metus ir biurokratinės procedūros yra labai sudėtingos. Mūsų darbo sritis yra pakankamai kontroliuojama, netgi pernelyg laboratorinė įranga, E, turi būti akredituota, pačios laboratorijos taip pat, akredituotis reikia specialiuose nepriklausomose asociacijose, o be viso to, be šitų papildomų kontrolių, mes norime uždėti dar didesnę naštą. Jau dabar kas antrus metus atiek, atliekama patikra yra pakankamai. O baigdamas norėčiau išsakyti štai kokią mintį. Mums labai svarbu remti mokslo Europoje, padėti jam vystytis. Farmacijos pramoniai pakeitimai e, sukeltų daug problemų, reiktų išvykti į Aziją ir kitur, tai mūsų nedžiugina. Be bandymų mes užsiemėme ir kitą veiklą. Bet mm, Jeigu mes išvyksime gaminti vaisto kitur, nebus paisoma, pavyzdžiui, vaistų saugumo nuostatų taip griežtai. Ačiū. Ačiū labai dabar pakviesiu Penny Hawkins, kuri yra karališkosios e, kovos su žiauriu elgesiu su gyvūnais draugijos pirmininkė. Na, aš kalbėsiu kaip Eurogrupės už gyvūnų gerovę atstovė. Mes sveikiname 669 direktyvą. Mes manome, kad daug buvo pasiekta pažangos, renkant e, mokslinės žinias apie gyvūnų gerbuvį, elkseną, poreikius. Ir iš tiesų keičiasi visuomenės nuomonė apie tai, kiek primtinas yra gyvūnų naudojimas. Reikia, aišku, peržiūrėti direktyvą ir atsižvelgti tuos dalykus, taip pat pažiūrėti, koks yra mokslininkų vertinimas ir kiek pasikeitė gyvūnų gerbuvio e, situacija ir ar svarbu, kad įstatymė tai atsispindėtų, kadangi mokslininkai nedirba moral, moralinėme bakume, jie yra visuomenės dalis. Eurogrupė mano, kad yra labai puikių principų naujoje direktyvoje, tačiau turime ir problemų. Ir aš norėčiau pristatyti mums labiausiai rūpimus klausimus. Pirmiausia, pozityvūs dalykai, kas pozityviai pasikeitė pasiūlyme. Taikymos ryties e, išplėtimas, e, pritaikant įvairius mokslinius tyrimus, rūšis e, įvairiais etapais, akad, taip pat gyvūnų tyrimai įvairiais jų vystimuose etapais, taip pat skausmo mažinimo metodai turi būti tinkamai reglamentuojami ir reglamentuojami reikalinga įtraukti įvairius kovos su skausmu metodus, nepriklausomai nuo išsivystimo lygio ir rūšies, gyvūno rūšies. Taip pat reikalingi ir e, kiti principai, kurie turėtų būti taikomi visose moksliniuose tyrimuose susijusiuose su gyvūnais. Keisti gyvūnus, e, gyvūnų pakeitimas yra labai svarbus prioritetas ir reikalingos įvairios pakeitimo alternatyvos. Buvo pasiekta nemažai pažangos pastaraisiais metais šioje srityje dėl pakeitimo ir mm, buvo keičiamasi geriausia praktika, buvo atliktos įvairios studijos laikantis tarptautinių standartų. Reiktų toliau mm, didinti pastangas šioje srityje. Labai svarbus mm, pasiekimas lyginant su senesnėje direktyva yra autorizavimo procesas kur yra numatyti maitinimo e, reikalavimai kiekvienam moksliniam projektui susijusiam su gyvūnų naudojimu. Jau seniai to reikėjo ir yra siūloma autorizavimo sistema, ir, kur yra mums labai primtina, ji puikiai veikia Junktinėje karalystėje nuo 86 metų be jokių žalingų poveikių mokslai, mokslui. Taip pat labai puiku, kad yra, yra keliamas tinkamas mokymo ir švietimo reikalavimas, kompetencijų reikalavimas. Na ir dar vienas pozityvus direktyvos aspektas yra projektų su gyvūnais etinis įvert, et, etikos įvertinimas, etik, etikos, etikos vertinimas turi būti atliktas atitinkamų institucijų, vietos įstaigų, taip pat mm, gyvūnų etikos komitetų ir bandoma naujai direktyvą atsižvelgti į visuomeniai rūpimus klausimus ir uh, Labai svarbu į, į, įvertinti mokslinius poreikius ir sumažinti gyvūnų kančią kiek, kiek įmanoma. Informacijos trūkumas ES buvo labai didelė problema bent jau mums, Eurogrupė, ir mes džiaugiamės, kad yra reikalaujama viešai teikiama e, statistinė informacija apie įvairius, apie, apie įvairias procedūras, taip pat tam tikrų tyrimų apžalgos turi būti teikiamos tai iš tiesų keičia iš esmės mokslinius, mm, mokslinius vertinimus, mokslinius tyrimus e, ir taikomus metodus. Buvo puiku, kad na, konsultuojamasi su akademi, e, akademikais ir pramonės atstovais, tačiau kyla problemų dėl gyvūnų gerbuvio, kaip jau minėjau anksčiau. Dėl primatų naudojimo džiaugiamės, kad yra taikomi atitinkami apribojimai, juos panaudojant tik tai atitinkamiems projektams ir kad e, reikalinga būtų atitikti, kad būtų atitika, atitinkamos tinkamos, e, atitik, atitinkami mm, priemonės taikomos ir taip pat um, daug principų yra pozityvių, tačiau kai kurie straipsniai nėra labai aiškus. Pavyzdžiui, antrasis straipsnis dėl taikymos ryties teigia, kad direktyva nėra taikoma toms procedūroms, kurios nėra invazinės. Invazinis tai reiškia, na, chirurginis. Tačiau reikia paaiškinti, ką reiškia tas invazinis metodas, procedūra, nes yra daug kitų invazinių metodų šalia chirurginio metodo. Kai kurie straipsniai nėra e, pakankamai išsamūs, bent jau dabartinėje savo formuluotėje. Ar mums nėra aiškios e, kai kurios savokos, eutanazija, žiaurumo, žiaurus elgesys ir taip toliau. Taip pat priedė yra išsakomos tam tikros gairės ir e, mes pritartumėme minimalių standartų tai, taikymui taip pat. E, priedė trūksta lentelių ir informacijos apie gyvūnų elkseną, ir taip pat e, reikalinga, reikalingos nuorodos į e, įvairius šaltinius, taip pat gairės dėl gyvūnų laikymo ir, ir maitinimo. Pavyzdžiui, iki 2012 metų tik tai turėtų būti laik, atnaujintos laik, laikymo sąlygos triušių atveju. Na ir e, Europos tarybai prieikia 8 metų, kol naujus standartus parengė Buvo įtraukti ir akademikai, ir augintojai, ir įstatymų leidėjai. Dabar praėjo dviejai metai ir mes manome, kad jeigu dar bus dėlsiama tuo metu iš tiesų, tai turės blogų pasiekmių, nes kai kurios laboratorijos jau laikosi naujų gairių, kurios numatytos e, priedė, taigi turėtų tos gairės būti viešai patvirtintos. Dėl klasifikavimo sistemos, dėl to, kokius pašalinius poveikius tai galėtų su, sukelti. Ir ta pateikta klasifikacija nėra visiškai aiški, nes yra naudojamas nuosaikų žiaurumas ir kitos savokos, tačiau jos nėra visiškai aiškios ir taip pat reikia tas savokas patikslinti, nes daug straipsnių priklauso nuo, nuo tos klasifikacijos. Taip pat nėra reikalaujamos e, švelnių projektų apžvalgos. Mes manome, kad tai nėra teisinga, nes visų projektų apžvalgos turėtų būti viešai paskelbiamos. Nes vis, vis, visi kančių tipai yra svarbus ir tai rūpi visiems. Dėl primatų mes manome, kad tikslų ribojimas yra teisingas žingsnis, tačiau nėra pakankamai toli siekiantis. Yra bandoma palaipsniui išgyvendinti tą e, primatų naudojimą. Na, o akademikai, mokslininkai sako, kad jie nenori naudoti primatų, tai galbūt yra puikiai galimybė atsisakyti e, primatų laboratorijose. Reikalingi, aišku, moksliniai įrodymai, ekspertų nuomonės. Na, o datos turėtų būti kur kas e, artimesnės negu kad 2010 metai, tai yra, e, būtų naudinga ir dėl sveikatos ir saugumo sumetimų, e, bežionių, didžiųjų bežionių naudojimas, aš manau, kad to turėtumėme atsisakyti, nes e, žmogvežinių naudojimas turėtų būti irgi panaikintas. Dėl eutanazijos turime irgi tam tikrų problemų dėl penktojo priedo, E, taip pat negimusių gyvūnų žudimas e, ir, ir, ir kiti dalykai, apie tai nėra kalbama. Taip pat e, yra taikomos įvairios technikos, roplių ir triušių atveju, kurios, yra, kurios nėra aiškios ir yra kvestionuotinos. Taigi gyvūnų kančios lygis tikrai na, yra perdėm didelis. Eurogrupė taip pat mano, kad reikia numatyti alternatyvų ir aišku, tai yra sveikintinas dalykas, tačiau pasiūlymai nėra pakankami. Pasiūlymas dėl nacionalinių laboratorijų at... reikalingos tam tikros toksikologinės procedūros, tačiau tai yra nedidelė visų procedūrų atliekamų Europos Sąjungoje dalis. Ir aišku, svarbu siekti alternatyvų ir direktyva turi numatyti, kuo galima skubesnį e, alternatyvų kūrimą įvairiose e, testavimo srityse. Taigi, Euro, Eurogrupiai ir džiugu, kita vertus ir neramu dėl tam tikrų direktyvos straipsnių, na, dėl eksper, tam tikrų eksperimentų. Mums irgi kyla problemų, nes tai gali būti žalinga gyvūnų gerovės klausimų. Rengiant šį procesą mes irgi gan aktyviai dalyvavome ir bandėme surasti pusiausvyrą tarp gyvūnų apsaugos organizacijų ir mokslininkų poreikių. Ir mes suprantame, kad gyvūnų gerbuvio e, klausimas yra labai svarbus, bet aišku ir tyrimai turi būti atliekami. Na ir mūsų grupė mano, kad būtų apmaudu, jeigu būtų tiesiog na, diskutuojama apie tam tikras formuluotės ir tai užvilkintų šio dokumento prieimimą. Mes manome, kad reikia visiems, visoms suinteresuotoms pusėms jie, ieškoti tinkamo ir, ir realizuotino sprendimo. Dėkoju. Labai ačiū. Na, mes taip pat kreipiasi pacientų organizacijos ir dabar suteiksiu žodį poniai Sofijai Petitzimen kurie atstovauja medicininių tyrimų labdaros organizacijų e, e, asociacijai. Ačiū pirminkė už galimybę pasakyti šiandieną mokslinio tyrimų e, labdaringų organizacijų e, asociacija yra skėtinė organizacija, kuri vienė maždaug 150 įvairiausių labdaros fondų, labdaros organizacijų, kurios finansuoja medicinius tyrimus. Ir be abejo, Organizacijos e, yra labai įvairios, e, Britanijos e, širdies fondas ir kurios kitos milžiniškos organizacijos ir taip pat smulkios mažutės organizacijos mažučiai fondukai, tačiau jie turi bendrą vieną dalyką. Jie visi stengiasi atlikti savo vaidmenį, palengvindami pacientų gyvenimą. Maždaug trešdalis iš mūsų narių finansuoja E, tyrimus su gyvūnais, tačiau visos organizacijos e, veikia kaip vieningas frontas, nes jie supranta, kad pacientams vis tik tai šie tyrimai yra labai svarbus. Ir labai svarbu tai, kad e, situacija susijusiu su beveik visais tyrimais šią temą ir visi šie tyrimai byloja, kad diduma Didžios Britanijos gyventojų gali pritarti bandymams su gyvūnais, jeigu nėra alternatyvų ir jeigu jis atliekama humaniškai, laikant įstatymų nuostatų ir panašiai. Mes daug dirbame su mokslininkais dėl direktyvos projekto ir aš vėlgi galbūt nebesigilinsiu į smulkmenas, e, e, tai ką jau pasakė mokslininko atstovai, būtent, kad gali padėti biurokratinė našta, kai kurie, e, kurios nuostatos gali būti perlink ribojančios ir užkirsti kelią apskritai tiems tyrimams, kurie atneš daug naudos uh, pacientams. Na ir galbūt iš tikrųjų biurokratinis, e, kas, kas, kas, kas gali būti blogiausia, kad kai kurie biurokratiniai reikalavimai e, neduos jokios naudos gyvūnams, bus tiesiog biurokratinė našta ir tiek, tai būtų pas blogas scenarius. Na, ir aš noriu pakalbėti iš savo perspektyvos, kodėl mes, mūsų fondai, e, finansuoja bandymus su gyvūnais arba eksperimentus, kuris susijęs su bandymus su gyvūnais. Na, įsivaizduokime e, insultą. E, graužikų arba kačių smegenų modeliai e, gali būti panaudoti, nes nuskausminus, užmygdžius gyvūną, pateikus anesteziją, galima pramodeliuoti, kas nutinka iš tikrųjų insulto atveju ir gyvūnų net gaus sąmonės, jisai numarinamas, E, smegenys išimamas ir mikroskopiškai galima ištikrinti smegenų pjūvius, e, patikinti smegenų pjūvius ir nustatyti, kokie procesai, kokie pakeitimai vyko šis atvejs. Kai kuriuose eksperimentuose be abejo taip pat galima ir mm, panaudoti tam tikrus neuroapsauginius e, junginius, potencialų medikamentą ar kažkokią kitą medžiagą, kuri galėtų padėti galbūt apsaugoti nuo insulto ir jo padaromos žalos. Ir uh, E, šio darbo metu tiesiog matyti, kaip e, iš tikrųjų veikia ta smegenų apsauga per mikroskopą matosi, kad e, kai kurie medikamentai E, leidžia tuose pievose išvelgti sveikas, gražias įsilaikiusias ląsteles, o ne e, pažįstas ląsteles, kurios e, atsiranda, kada iš tikrųjų žmogus patiria insultą. Viso to neįmanoma padaryti nepanaudojant gyvūnų. Tam, kad suprasimėm, kas blogo vyksta, kokie neigiami pakeitimai vyksta žmogus smegenyse, tokiais atvejais kaip insultas, reikia panašių, e, panašios medžiagos, panašios sandaros, tai yra lastelių, kraujagislių ir visų kitų elementų išsidėstymo. Mano, tėvo, man, man tėvas, pavyzdžiui, pats patyrė insultus ir jis yra dabar rehabilitacijoje. Jam jau per vėlų galbūt padėti, tačiau e, kitiems tokiems, kaip jis, e, galbūt šitie tyrimai galėtų padėti. Jisai buvo aktyvus košo žaidėjas, buvo pakankamai aktyvus e, senyvas džentelmenas, e, dabar jam jau 80 metų ir jis nebegali vaikščioti. Kitas pavyzdys - Parkinsono lyga, vėlgi jūs turbūt puikiai žinote, e, kokie yra simptomai. Tai lyga, nuo kuriuose graduoja neuronai, neuronai praranda galimybę komunikuoti tarpusavį ir daugelis smegenų funkcijų po truputėlį blogėja, blogėja. Na ir štai vienas iš mano pažįstamų. Uh, uh, iš tikrųjų e, patyrė labai sunkias Parkinson lygos formą ir, pavyzdžiui, šeimos narys tiesiog negalėdavo būti kambarį, kada jis skaitė laikraštį, nes e, jis visas drebėdavo, kratydavosi, tas triukšmas e, buvo pernelyg trikdantis vėlgi nustatyta, kad neseniai, neseniai buvo nustatyta, kad galima palengventi Parkinsono lygos simptomus implantuojant į smegenis Ehm, ehm, ir įjungus šitos e, elektrodus, įjungus tam tikrą aparatūrą, smegenų funkcijos grįžta, tas žmogus veikia visiškai normaliai, jis funkcionuoja visiškai normaliai, tol kol neišjungiama aparatūra, tada vėl grįžta visi traukuliai drebėjimas. Ir štai visam pasaulyje nuo tokių tyrimų, sakysim, daug išloštų bent jau 14 tūkstančių žmonių, kurie turi šią lygą. E, ir Mes turime turėti omenyje, kad e, neuro fiziologinis mokslas bei kai kurie kiti mokslai iš tikrųjų negali apsėti be tokių e, bandymų su gyvūnas. Tai yra tik pora pavyzdžių, tačiau jeigu pagalvosime, na, beveik bet kuri medicinė intervencija, pavyzdžiui, širdies transplantavimas arba e, e, vyšio, tai yra akis rainelės persinimas, ar iš tikrųjų kas nors ryštus tokia operacija, jeigu šitie dalykai nebūtų prieš tai saugiai išbandyti su bent jau porą e, gyvūnų, na, iš kurių, tarkim, vieni būtų graužiai plaušikai. Ar kas nors iš tikrųjų ryštusi eksperimentuoti su savimi, jeigu niekada ta operacija nebūtų atlikta su gyvūnais? E, tyrimai su gyvūnais iš tikrųjų leidžiam suprasti daugybę aspektų, kaip veikia kūnas, e, kaip veikia organizmas, kaip atsiranda tam tikros lygos, kaip galima jas išgydyti. Senis man teko kalbėti su mokslininku, kuris dirba su šeškais ir tai yra vienintelis, be, be ne vienintelis žinduolis, kuris iš tikrųjų turi panašų žmogus e, vimimo e, reflektą. E, kam to reikia? O jisai kuria dabar medikamentą, kuris uh, sumažina žmogus simptomus tam tikrus radioterapijos metu. Sensiniai man teko bendrauti su viena moterim, kuri, kurią įsivystė gimdos vėžys, kaip tik neštumo metu. Ir E, būtent ten e, panaudoti e, vaistai, kurie slopina vėmio refleksą, leido šią moterį gydyti, nepanaudojant antimetinius, antimetinių medikamentų. Taigi vėlgi buvo akivaizdi nauda, kurią atnešė šie tyrimai su šeškais. Mano pačios mama mirė nuo vėžio prieš kokį dešimt metų ir kai jinai mirė, aš tada tikrai žinojau, kad aš būčiau pasirengusi ginti mokslininkų teisę, ieškoti būdų išgydyti jos, e, jos diagnozę, jos, jos vėžio formą. Na ir mes turbūt turime labai aiškiai pasakyti, kad e, e, niekada gyvūnai nėra naudojami eksperimentuose, jeigu to absoliučiai nėra būtina. Niekas neišduoda licencijų, jeigu egzistuoja kitos alternatyvos. Prieš kokius tris metus mane viešai E, padavė į teismą e, viena iš sekcijos, e, kovos su visekcija organizacijų Junktinėje karalystėje. Ir jie iš tikrųjų kalbėjo apie alternatyvus metodus, apie galimybės atlikti su audiniais, su audinių fragmentais ir panašiai. Aš jiems atsakiau tada, kad jeigu jūs galite man pasiūlyti kažkokį tai alternatyvą gyvam, kvepuojančiam, veikiančiam žmogus organizmui, aš mielai prisijungsiu prie jūsų kampanijos E, ir aš tikrai buvau visiškai rimta. E, jis pasakė, kad tai yra labai rimtas požiūris. Tačiau per tris metus aš iš jų nieko nebeišgirdau. Ir be abejo, nuolatinė įtampa, nuolatinis iššūkis, su kuriam sudarėme, e, kada turime reikalų su gyvūnų gynimo organizacijas, yra tai, kad jie sako, tai yra neetiška, bet uh, E, aš manau, kad tai yra savočiškas naivumas, kuris e, užmerkia akis prieš realybę, kad žmonės susiduria su lyga. Nes iš tikrųjų, kartais mokslinis tyrimuose panaudojant gyvūnus, taip kaip tai daroma šiandieną, e, galima sumažinti žmonių kančias. Ir bet kuriuo atveju, jeigu egzistuoja alternatyvus metodai, kurie yra pigesni, kurie yra greitesni, nes tyrimai su gyvūnais iš tikrųjų yra labai brangus, be abejo mes remsime ir tokią veiklą, mes su malonumu tai padarysime. E, e, buvo užsiminta apie tos vadinamos 3R, tai yra mm, replacement, reduction, refinement, pakeitimas, sumažinimas ir e, patobulinimas metodų. E, kai kurie procesai atrodo iš tikrųjų, kad e, bent jau tam tikrus, šios, tam tikrus iš šių principų, pavyzdžiui, mažinimą, tai su gyvūnais e, e, prieštarauja e, dabar. Pavyzdžiui, mes matome, kad Junktinėje karalystėje yra tam tikros statistikos, kuri likti rodo, kad daugiau gyvūnų naudojama tyrimuose, tačiau tai yra todėl, kad jie apskaitai traukti gyvūnai, kurie taip pat veisiami šiais tikslais. Iš tikrųjų, Taip pat mes turime užtikrinti ir e, didesnį gerovės lygį mokslinės tyrimuose. Tačiau turime užtikrinti, kad tie tyrimai, kurie neša naudos pacientams, galėtų būti esami. Ir be abejo reikėtų pasakyti, kad kadangi aš jau kalbu apie mm, pacientų interesus, e, reikėtų pridurti, kad ir gyvūnų medicinai, tai veterinarijai, šitie tyrimai atneša didžiulės naudos, nes tie patys gyvūnai vėlgi kada atrandami tam tikri medikamentai, jie gali būti naudoti iki patiems gyvūnams gydyti. Ačiū. Manau, jog puikiai buvo apibendrinta mano pradinė mintis, jog tai yra moralinė dilema ir mums reiks panagrinėti visus e, klausimus, visus e, straipsnius. Aš pasisakysiu vėliau, o dabar Griffith Subarendorf, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš tai mes kalbėjome apie religinių bendruomenių klausimą. Jie reikalavo laisvės, laisvės religijai. Dabar per eh, paskutinį pasisakymą Mes išgirdome taip pat svarbę mintį ir tai yra pakankamai religingas pasisakymas. Man jis tikrai giliai įkrito į širdį ir jeigu aš to paneigčiau, tikrai būčiau neetiškas ir nutolęs nuo gyvenimo. Manyčiau, jog mums reikia mažinti tą susikaupusią sprendimą spaudimą, atsiprašau. Nes visa kita yra laikoma neapgalvotų, skubotų ir panašiai. Aš nenorėčiau iš pat pradžių sutikti su tokia nuomonė. Kai mes kalbame apie mokslinių tyrimų laisvę, kai mes kalbame apie religinę laisvę, turime atlikti savo darbą. Jei mes manome, kad reikia nubriežti ribas, kurios padėtų apsaugoti gyvūnus. Mes esame už juos atsakingi. Buvo teigiama, kad egzistuoja hiperreguliavimas ir jog dar didesnis reglamentavimas grėsia. Tai aš manau, jog gyvūnų apsaugos e, e, organizacijos atstovės pasisakymą laikau pakankamai nuosekliu neraginama uždrausti bandymų su gyvūnais, bandoma eh, tam tikras ribas nubriežti, bandoma siūlyti sumažinti, bandoma kažkokius etinius principus priimti. Aišku, eh, pramonės atstovai ir pacientų eh, teisės ginanti ponė atstovauja pramoniai, turi savo interesus, aš neprieštarauju pramonės interesams, tačiau kaip pabrėžiama, jog jei mes kažko nedarysime, tai pramonė ir mokslininkai išvažiuos į Ameriką ar į Aziją, kaip kolega sakė. Man atrodo, jog daug įmonių iškeliauja į Aziją, nes ten gamyba pigesnė ir nemanau, kad tai yra susijęs su reglamentavimu ar teisės aktais. Čia galioja visiškai kiti įstatymai. O Anksčiau mes kalbėjome apie žudimą, labai brutalus veiksmas. Dabar mes kalbame apie tai, jog apgalvotai sukeliamas skausmas gyvai būtybei. Gyvūnas turi skaud... Gyvūnai turi skaudėti, kad būtų galima atlikti bandymą su jais, kad būtų galima ieškoti vaistų. Aš nesakau, jog e, To neturi būti, bet mes turime suvokti šią aplinkybę. Ir negalime teikti, jog ir apsimesti, kad kažkas yra naivu, neetiška, kad mano mama mirė nuo vėžio ir mes kažką privalome daryti. Tačiau viena aišku, kiekviena gyvybė baigėsi mirtimi. Aš nenoriu mm, atrodyti ciniškai, kalbantis tiems, kurie nuo to nukentėjo. Tačiau negalime teikti, jog siekiant išgelbėti žmogų galime daryti bet ką su, kitais, su, su kitomis gyvomis būtybinėmis. Tai yra labai pavojinga nuomonė. O gyvūnų apsaugos organizacijos atstovė teisingai pažymėjo, siūloma nesirinkti už ar prieš, reikia pažiūrėti, kur galime daryti vieną ar kitą. Prieš 20 metų uh, situacija buvo visiškai kitokia. Tuomet e, dabar esantis pakaitiniai metodai mokslo požiūriu atrodė visiškai beprasmiai. Todėl pažanga yra. Dabar pramonės atstovams pasakysiu. Jūs e, netmetėte galimybės kalbėtis. Dėl to labai jūs gerbiu ir būtent dėl to šis klausimas yra surenktas ir jūsų verslo interesai yra labai svarbus ir logiški, bet reikia atsižvelgti ir į kitą nuomonę. Pagalvokime apie gyvūnus, pagalvokime apie tai, ką jie jaučia ir to mes negalime, prieš tai mes negalime užmerkti akių. Ačiū. Ačiū. Thank you, Chairman. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mes visi esame dėkingi ekspertų pasisakymams man ypatingą įspūdį paliko pastaroji kalbėtoja atstovaujanti labdaros organizacijams. Ji iš tiesų realiai papasakojo, ką, ką tai reiškia. Kartais yra bandomas, bandoma pasiekti rezultato įvairių technologijų būdu. Ir dėja, kartais mes e, bandydami sušvelninti tas pasiekmes savo nu, nusip, nusipjauname galvą vietoj to, kad galėtumėme nusipjauti nosį. Ir mes daromės vis labiau netolerantiški fundamentalistų lobistiniai veiklai. Mes manome, kad jie na, visiškai nejaučia propor proporcingumo, kalbant apie tokius dalykus. Niekas nenori, niekas nepritarė tam, kad būtų kenkiama, keliamas skausmas, pažeidžiami gyvūnai, priešingai. Tačiau, ponė pirmininkė, aš manau, kad mes turime susitaikyti su realybė. Yra, na, problemų hierarchija, bent jau man, mano vertinimu. Ir aš manau, kad moksliniai tyrimai medicinos tikslais, siekiant išgydyti gyvenimo trukmę mažinančias kronės lygas, iš tiesų yra aukštesnėje hierarchijos pakopoje. Ir man tai yra svarbiau negu kad eksperimentai su na, primatais, gyvūnais, apie ką kalbėjo ponia iš euro grupės. Jeigu alternatyvų nėra, man tai yra primtina. Man primtina tai, kad mediciniai moksliniai tyrimai, kurie turi būti atliekami esant tokioms aplinkybėms, kuriant naujus vaistus, naujus gydimo būdus, mažinant žmonių kančias. Jeigu alternatyvų nėra, tuomet tyrimai su gyvūnais, mano manimu, ne, ne vien tik tai, kad yra leistinas, bet būtinas dalykas. Peržiūrėjus gyvūnų direktyvą, aš manau, kad labai svarbu, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyra. Taip tiesa, mes sustipriname gyvūnų gerbuvio sąlygas, užtikriname ir pakeitimo, ir mažinimo, ir tobulinimo metodus, tačiau negalime aklai uždrausti e, darbo tyrimų su primatais. Taip pat negalime perdėm reguliuoti mokslinių tyrimų. Negalima jiems trukdyti, reikia leisti ieškoti gydimo ir būdų ir vaistų. Na ir kartais klausydama žmonių tiesiog klausiu savęs, koks tai yra sindromas, kai kalbama apie tai, kad na, Europa bando tiesiog užsidėti visus pliusus ir nerūpi, kad tie dalykai vyksta kitur Bet mes tiesiog importuojame po to tuos vaistus, e, gydimo metodus, kurie yra išgaunami tokių tyrimų būdų. Taigi mes turime kažkaip e, pasitelkti sveiką protą ir užtikrinti proporcingumo principą. Mes turime būti pasirengę sumokėti tą kainą, jeigu norime surasti vaistų, gydimo metodų kad būtų atliekami moksliniai tyrimai su gyvūnais tokie, kokie yra būtini tam, kad tas vaistas būtų sukurtas. Na ir aš kaip pranešėjas tikiuosi, ponė pirmininkė, kad ir jūs pasitelksite sveiką protą ir užtikrinsite pusiausvyrą. Yra hierarchija, reikia pasirinkti. Ir renkantis tikrai nieks nenori nei būti žiaurus, nei kenkti, nei sukelti skausmą gyvūnams. Jokių būdų Bet mes turime suprasti, kad pasirinkti teks. Ir kai reikia rinktis tuomet žmonių apsauga ir išgelbėjimas nuo lygų, sudėtingų sveikatos būklių, tuomet renkantis reikia toleruoti tyrimus su gyvūnais. Nes priešingų atveju, kaip e, girdėjome šiandien, mes negalėtumėme pasiekti tokios stadijos, kai tikrai yra susi, susikaunama su sunkiomis lygomis, yra surandama būdų e, tai lygai išgydyti. Taigi turime pripažinti e, na, realybę tokią, kokia ji yra. Dėkoju. Yes, Jim, exactly... Taip, aš būtent irgi taip, manau, tu puikiai, e, kaip pranešėjas apibendrinai situaciją. Na, dabar šešėlinį pranešėjai, ponė Fransuaz. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, kaip ir minėjote, su šešėlinė pranešėja. Dėl to ir noriu šiandien pasisakyti. Na ir pirmiausia, norėčiau padėkoti ekspertams už kokybiškus pasisakymus. Jų mintys iš tiesų daug ką mums atskleidžia, padeda kokybiškiau parengti direktyvą. Aš pati susidūriau, susitikau su vyriomis suinteresuotomis grupėmis ir bandžiau išsiaiškinti tuos jautrius, subtilius dalykus. Taigi manau, kad parlamentui svarbiausia išsaugoti pusiausvyrą, atsakingai reglamentuoti eksperimentų su gyvūnais. Aš norėčiau, kad tekste būtų užtikrinamas gyvūnų gerbuvis, bet taip pat suteikiama galimybė siekti pažangos mokslo srityje. Na, o mes politikai turime užtikrinti ir Europos mokslinio tyrimų konkurencingumą, kiek, kiek įmanydami. Tai yra numatyta Lisabono strategijoje. Mūsų na, tie tikslai neturėtų būti surašyti tiek, tik tai popieriuje, jie turėtų tapti realybę. Kaip kad šiandien buvo pasakyta, mes bent jau kol kas, na ir labai apmaudu, kad taip yra, bet tikrai negalime išsiversti be, be tyrimų su gyvūnais. Na, aišku, kalbame apie gyvūnų gerovę, bet paž jeigu pažvelgtumėme į mokslinę pažangą per pastarosius 20 metų ir bandytumėme subalansuoti tuos dalykus, tuomet, aišku, atitinkamai turim, turėtume, turime pakoreguoti ir tas e, nuostatas, džiaugiamės, kad yra laikomasi tų trijų e, išsakytų principų. Ir norėčiau, kad šioje direktyvoje labiau būtų akcentuojama, akcentuojamos priežastys, kodėl yra naudojami gyvūnai. Kolega minėjo tam, kad būtų rūpinamasi žmonių sveikata, reikalingi ir pakaitiniai metodai. Ir kol tie pakaitiniai metodai dėja nėra pakankamai geri, mes e, negalime išsvesti be tyrimų su gyvūnais, bent jau tam tikromis jų rūšimis. Ir aišku, reikia atsisakyti, reikia ne, atsisakyti to, tos, to konkurencingų, konkurencingų nereikalingos konkurencijos tarp valstybių narių. Uh, moksliniai tyrimai Europoje turėtų būti siekiami bendrai, kaip na, bendra mokslinių tyrimų visuma Europoje. Ir tam, aišku, reikalingas saistantis tekstas, kuris nes, ne, nesukeltų papildomų administracinių naštų laboratorijoms, tiems žmonėms, kurie rūpinasi tais gyvūnais. Aš tikrai to nenorėčiau. Ir pritariu mokslininkų susirūpinimui, būtent, e, kad moksliniai tyrimai nebūtų perkelti į tas valstybės, kur mažiau laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų. Jeigu nebusime pakankamai atsargus, na, iš tiesų tie moksliniai tyrimai persikels į kitas valstybės, taip pat reikia žiūrėti, kaip Visą tai yra vertinama visuomenės, mes gyvūnus naudojame tam, kad e, pasiektumėm pažangos moksliniuose tyrimuose. Ačiū, ponas Kopulio Santos. Eu queria manifestar a minha satisfação por nesta. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, jog man labai malonu, kad mūsų komiteto posėdėje šiandieną pavyko atsisukti viešojo nuomonę ir kad neapsiribojame tik tai techniniais klausimais, bet mes labai aiškiai deklaravome, kad mes be kita ko taip pat diskutuojame ir e, etinius bei kultūrinius klausimus, kurie susiję su ankstesnė diskusija. Taip sakant, mes parodėme, kad nesame tik tai etnocentriniai, mes esame atviri įvairioms kultūroms ir taip pat nesame antropocentriški. Taigi ne tik tai etnocentriški, bet ir antropocentriški. Mes, kitais žodžiais tariant, esame labai atviri kultūrinė prasme. Ir mūsų svečių pasisakymai taip pat e, puikiai tai atspindėjo, tiesą sakant, jų pozicijose parodė, kad iš tikrųjų galima rasti e, gana plačią pusiausvyrą ir tinkamus sprendimus. Be abejo, mes negalime atsisakyti skersti gyvūnus, bet galime pasirūpinti, kad iki skerdimo ir skerdimo metu jie gyventų kuo geresnėse sąlygose. Čia taip pat gyvūnų kančių išvengti galbūt neįmanoma, bet galima jas sumažinti iki minimumo. Galima padaryti, kad e, mokslas toliau galėtų naudoti gyvūnus, tačiau sukeltų jiems kaip galima mažiau kančių, nes jeigu šių gyvūnų nebūtų, tai medicina būtų akmens amžiaus lygio. Uh, Aš suprantu, kad visiškai nepavyks atsakyti kančių, tai iš tikrųjų pasitenkime, kad tų kančių būtų kuo mažiau. Noriu padėkoti, ta prasme, šiuo atžvilgiu mūsų svečiams ir manau, kad jų pasakymai labai naudingi. Toliau, panas Anzarelo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ekspertams už jų pasisakymus ir esu tikras, kad jūs kaip pranešėjas, o taip pat e, kaip komiteto pirmininkas ir Eurogrupės e, pirmininkas sėkmingai parengsite atinkamą pranešimą, kuris bus subalansuotas, kuris bus realistiškas. Mes e, atidžiai išklausėme pranešimus ir esame įstikinę, kad eksperimentai su gyvūnais ir e, eksperimentai, kuriuose panaudojami primatai, e, negali būti pakeisti kol kas. Medicinos mokslo reikalingi šitie eksperimentai. Be abejo, įmantis visų atsargumo priemonių, mes turime sumažinti gyvūnų kančias, mes turime saugoti gyvūnų gerovę, rūpintis gyvūnų gerovę, tačiau bent jau šiuo metu dar negalime visiškai uždrausti eksperimentų su gyvūnais. Tai turėtų būti mūsų pasirinkimas Ir čia nekalbame apie ekonominės priežastis. Man nepatinka e, tas argumentas, kad jeigu mes Europoje neusimsime šiais tyrimais, tai juos atliks kur nors kitur pasaulyje, ten, kur žmonės netaip jautriai žiūri gyvūnų gerovės klausimus. Ne, manau, kad tai neturėtų būti ekonominio pobūdžio pasirinkimas. Aš manau, kad mes turėtumėm išleisti tam tikrus teisės aktus, kadangi esame įstikinę, jog kol kas dar negalime pakeisti šių eksperimentų su gyvūnais. E, bent jau to neleidžia dabartinis mokslinių žinių lygis. Tiesa, kad medicinos žinių kiekis padvigubėja kas penkeri metai ir tai įmanom būtent e, daugelio atveju tik tai dėl eksperimentų su gyvūnais. Taigi, bendrindamas galiu pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog mes turėtumėm leisti ir toliau eksperimentuoti su gyvūnais. Ir aš taip pat esu tikras, kad jūs, pirmininkė, be abejo parengsite tokį pranešimą, kuriame bus išsakyta nuomonė, jog e, bandymai su gyvūnais yra būtini, tačiau kita vertus be abejo reikia imtis priemonių, kad gyvūnų kančios šiame procese būtų kuo mažesnės. Ačiū už pasitikėjimą manimi, kolega. Kaip jau sakiau, iš tikrųjų mes daug e, dirbame Ir e, kuo giliau įsigilini šią temą, tuo labiau suvokia, jog iš tikrųjų esame labai jautrių temų, labai jautrių aspektų. Ir e, e, vis dėlto verta pripažinti, kad komisijos rekomendacijos tam tikri straipsniai iš tikrųjų reikalauja ypatingo dėmesio, tai yra 8-10 straipsnis, kur kalbama apie nežmogiškosius primatus, jų naudojimą eksperimentuose. Aš manau, kad čia reikėtų komisijai pasiūlyti iš tikrųjų atlikti dar tam tikrą E, tinkamų analizę ir e, tau komisija pirmiausia pasidomi, kiek laiko reiktų įdėkti tokiai praktikai ir ne iš tikrųjų apskaitai būtų etiškai pagrįsta. Na ir tas e, intensyvumo, intensyvumo skalė arba žiaurumo skalė, jinai vėlgi šiol nėra aiškiai apibriežta. Reikėtų įsiklausyti į šveicarų nuomonę šiuo atveju. Šveicarai, man atrodo, turi gana aiškiai apibrėžę tas tris e, intensyvumo kategorijas, kurios yra gana plačiai priimtos pasaulyje mastu. Taip pat reikėtų pagalvoti apie alternatyvius e, metodus. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų e, reikėtų pirmiausiai e, daug dėmesio skirti ekvam centrui, tai yra centrui, kuris ieško alternatyvų tyrimų metodų ir taip pat e, turėtume užtikrinti, jog e, alternatyvus metodai, kai jie atrandami, jie būtų plačiau naudojami. Niekam nekyla bijonių, kad jeigu e, iš tikrųjų pasidomėtumėte, kas vyksta mūsų mokslinio tyrimų centruose, nepamirškite, kad daug mokslinio tyrimų vyksta taip pat mūsų universitetuose. Ir Europa, tiesą sakant, šiuo metu yra lyderė daugelį mokslinio tyrimų sričių. Ta mes turime turėti omenyje. Aš tikrai nenorėčiau e, kad vyktų eksperimentas su gyvūnais, tačiau kita vertas nenorėčiau išstumti šių eksperimentų su gyvūnais už ES ribų, nes aš susitiknęs, kad tada tie, tie patys eksperimentai bus liekami daug blogesnėmis sąlygomis. Ir galų galia netgi mokslinio tyrimo rezultatai bus ko gero netie geri. Taigi aš ir sieksiu štai tokios pusiausvėros, mes ieškosime be abejo alternatyvų, to mažinimo, tobulinimo metodų ir panašiai, tai yra imsime su galimų priemonių, kur įmanoma. Uh, bet e, kita vertus, matyti, pilnai negalima uždrausti tokių gyvūnų ir be abejo teks įskaityti komisijos pasiūlymą. Komisijoje beje užsimint taip pat apie viešąją nuomonę ir Aš manau, kad iš tikrųjų čia galima būtų atsižvelgti visomis nuomonė, galima būtų paskelbti tam tikrą apklausą e, ir tą apklausą galima atlikti įvairiai. Pavyzdžiui, e, kaip jūs žiūrite į bandymus su gyvūnus apskaitai, be abejo, nuomonė galbūt bus neigiama, tačiau jeigu jūs e, suformuluosite klausimą kitai, jeigu sakysite, jūs pasakote už gyvūnų bandymus, kurie leistų sumažinti lygų skaičių arba sukurti naujus veiksmingus medikamentus ir panašiai, panašiai, greičiausiai dauguma žmonių pasakys taip. Taigi, bet kuriuo atveju aš manau, kad mes e, atsižvelgsim visas šias problemas. Dabar noriu kreiptis į visus ekspertus, užduoti jam vieną bendrą klausimą. E, pas Makvel bylo, kad e, yra daug biurokratijos šiame procese, taigi noriu paklausti, ar šita biurokratija yra būtina, ar tai yra labai daug kainuojanti biurokratija, ar tai yra biurokratija, kuri jūsų nuomonė iš tikrųjų e, riboja gerą sistemą. Nes jeigu jūs nuomonė yra trečio, trečias variantas, yra, jūs manto, kad šita biurokratija dabar stabdo procesus, tai aš labai mielai įsiklausyčiau jūsų nuomonę ir reikėtų visiems pagalvoti taip pat apie tai, kaip užtikrinti, kad alternatyvos naudojamas ir kad mes ne tik tai kuriame kliūtis, bet taip pat ir sėkmingai nukreipiame procesus, kaip sėkmingai keisis duomenimis, nes Tai yra, matyti, vienas iš tų klausimų, kur man iš tikrųjų kyla tam tikrų problemų, mm, turint reikalų su šio, šio, šio šako, šio ūkio sektorius atstovais. E, Iš tikrųjų, e, kai kuriais atvejais, e, jeigu be ypatingų priežasčių jūs padvigumsite eksperimentų su gyvūnais skaičiais, tai e, gyvūnų gerovės atžvilgių nieko gero nebus. Todėl man norėtų sukreiptis jūs ir paklausti, ar jūs esate pasirengę nuoširdžiai dalintis duomenims, atskleisti visą turimą informaciją, pateikti teisingus duomenis. Aš ne pripažinčiau, ar aš nesutikčiau su tuo, kad, sakysim, būtų tiesiog e, padvigubintas eksperimentų su gyvūnais skaičius vien todėl, kad jūs norite išlaikyti, tarkim, tam tikras na, intelektinės teisės arba e, patentus tos bendrovės rankose. Na, aš tikiuosi, kad moraliai aš e, daugiau mačiau orientuojasi teisingai, nes e, e, nuskambėjo tam tikrų e, ciniškų pastabų, kad tai politika kartais ne, ne, skrupulingai nežiūri moralės normas, tačiau manau, kad šiuo klausimas tik tai moralė mums yra pakankamai svarbus argumentas. Na ir dabar mes turime dar kokių 20 minučių, taigi būkite malonus kiekvienam maždaug po 4 minutės, pasisakykite atsakydami šios klausimus ir pamėginsime baigti mūsų posėdį. Pone Matijų, gal norėtumėte pirmasis? Ačiū, pane pirmininkė. Na, iš tikrųjų, pradžiai norėčiau pasakyti, kad man buvo malonu iš tikrųjų išklausyti jūsų ir kitų komiteto narių um, komentarus. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga sritis. E, aš pats joje dirbau apie 20 metų ir iš tikrųjų na, jūs esate plėšomas dvi pusės, nes interesai yra prieštengi. Jūs norite, kad e, tęstųsi medicininiai tyrimai, kitą vertus norite užtikrinti gerovę tiems gyvūnams. Kartais tai yra tiesiog nesuderinamas konfliktas, todėl na, visi mes jaučiame savotiškai sudvejinti. Uh, Be abejo, e, vienintelis kelias į priekį yra tai, kad šitas procesas turi būti tinkamai reglamentuojamas. Ir visi mokslininkai, aš manau, su to puikiai supranta, mes universitetuose dirbame naudodami valstybės lėšas. Ir be abejo, dėl to visuomenė turi žinoti apie tai, ką mes darome. Ir visuomenės nuogastavimai ar tam tikri rūpešiai turėtų atsispindėti teisės aktuose. Dėl to niekam nekyla klausimą, diskusija apie tai nesisuka. E, klausimas yra, kaip tai pasiekti ir pasiekti veiksmingai. Jūs paklausite apie tą biurokratijos laipsnį ir kada iš tikrųjų reglamentavimas pasiekia tam tikrą ribą, kada e, tiesiog ima stabdyti mokslinius tyrimus. Pirmininkė, be abejo neišvengiama, kad bet koks reglamentavimas stabdo mokslą ir visuomet už reglamentavimą reikia mokėti tam tikrą kainą, tačiau e, klausimas yra, ar mes mokame tinkamą kainą. 96 metų direktyva Europoje buvo įgyvendinta praktikoje arba perkelta įvairiais būdais. Vienais atvejais tai buvo griežtesnės priemonės, kitais atvejais e, mažiau griežtos. Jungtinė karalystė nusprendė viena iš nedaugelio valstybių e, įvesti trejopą reglamentavimą, tai yra licenzijos institucijoms, licenzijos moksliniam tyrimui ir licenzijos konkrečiam mokslininkui. Tai yra visi trys reglamentavimo lygmenys. Turiu pasakyti, kad tikrai ne visi mokslininkai pritarė, kad tai yra gera mintis, ne visi ir dabar mano, kad tai buvo gera mintis. Net ir Britanijoje mes puikiai e, suvokiame situaciją ir dažnai teikiame įvairius skundus parlamentui, panašiai, kad dabar, tarkim, e, Britanijoje turbūt e, kaip niekur kitur pasaulyje reikia daug laiko, kol gauni leidimą atlikti bandymą su gyvūnais. Na, mano kolegos Vokietijoje irgi kenčia nuo panašių problemų. Kita vertus, mes žinome, kad jeigu staiga paskelbimas naujas atradimas, tarkim, pasirodo nauja geniškai modifikuotų pelių linija. Ir tai nėra hipotezė. Aš žinau mokslininkus, kurie tai daro. Ir mokslininkas sako, tai yra puiku, Aš žinau eksperimentą, kuris leistų dabar mums uh, uh, iš tikrųjų kažką tai atlikti uh, labai svarbaus. Aš turiu dviejopą alternatyvą. Arba kreiptis savo uh, vyriausybę ir laukti uh, laukti, sakysim, 5-6 mėnesius, kol gausiu leidimą, arba mano postdoc, reiškia, mano vienas iš mano studentų skrenda Junktinės valstijas, per 3-4 dienas lieka tą patį eksperimentą ir turi rezultatus. Uh, Taigi kartais iš tikrųjų tai, kaip įgyvendinama e, reglamentavimo tvarka, jeigu jinai per daug biurokratiška, jeigu jinai per daug grioziška, iš tikrųjų jinai gali pristabdyti mokslą ir galų galiant to nukenties visas Europos mokslas. Tam tikras kontrolės lygis, tam tikras e, atidėliojimas, tam tikra kažtis yra primtini, nes mes tikrai norime, kad šis ris būtų tinkamai reglamentuojama. Ir aš žinau, kad daugelis gyvų, su gyvūnais dirbančių mokslininkų e, supranta, jog e, įvairūs e, gyvūnų apsaugos judėjimai kaltins mane žiaurumu ir panašiai, tačiau būtent to, kad egzistuoja tam tikros taisyklės ir aš jų laikausi, nieks mes negali apkaltinti, nieks mes negali paduoti teismą, sakysim, nes aš žinau, kad aš dirbu teisingai. Taigi tai yra savotiškas skydas, savotiška apsauga. Jūs minėjote taip pat alternatyvas ir e, pramonės norą dalintis duomenimis. Aš neatsavauju pramonį, tačiau aš manau, kad mes sveikintumėm šioje direktyvoje nuostatas, kuris leistų lengviau gauti informaciją apie alternatyvius metodus, išplatinti juos mokslinę bendruomenę. Mes visi norėtumėm naudoti metodus, kurie iš tikrųjų sukelia gyvūnams kuo mažiau kančių ir streso. Jeigu yra alternatyva tyrimams su gyvūnais, mes norėtumėm iškart sužinoti apie tokią galimybę, nes paprastai tai yra pigesnis, greitesnis alternatyvas. Tačiau mokslas yra sukurtas E, ir, ir pats mokslas yra taip sukurtas, kad informacija būtų keičiamasi kuo greičiau, kuo veiksmingiau. Mes turime mokslinius žurnalus, mes turime ir pan, daug kitų priemonių. Tačiau nėra panašių mechanizmų e, metodikų srityje, ypatingai kalbant apie alternatyvas metodikas. Taigi mes tikrai sveikintumėm, jeigu būtų sukurtas toks mechanizmas, mes norėtumėm išgirsti ir naudoti šias metodikas. Labai ačiū. Uh, ačiū. Ponas Dėtie dabar Kaip sakiau, klausimus atsakysiu angliškai. Kai kalbam apie biurokratiją, akivaizdu, kad reikia priežiūros ir 86 metų direktyvoje ir dabartinėje pečiūroje esantis kai kurie pasiūlymai tikrai gerina padėtį, tačiau mes siekiame, kad uh, būtų aktyviau naudojamas E, naudojami trys principai. E, ką mes kritikuojame, būtent papildomi reglamentavimo sluoksniai per didelę priežiūrą, papildadinti dabar esančius, ką mums reikia kas metus atlikti peržiūrą, jei tą daro kiti reglamentai, o juk mūsų sritis yra pakankamai griežtai reglamentojama, bet to patirtis rodo, jog 2-3 metai yra pakankamas laiko tarpas ir nereikia nieko dažniau daryti. Kai mes kalbama apie e, projektus, tai yra ne tik slaptumo klausimas, bet ir mūsų darbuotojų apsaugos problema. Mes matome, kas dedasi, pavyzdžiui, nesenai Vokietijoje e, chemikas buvo persekiojamas gyvūnų aktyvistų vien dėl to, kad jo vardas buvo cheminės medžiagos patente. Todėl subokėme, jog viešai, vieš, visuomeniai prieinamą informaciją reikia riboti turimų informaciją dėl atliekamų tyrimų. Taigi, toliau kaip mums reikia sėkmingai keistis duomenimis. Aš suprantu, jog slaptumas yra tam tikras konkurencinis pranašumas, mūsų e, pramonė laikoma lingusi paslaptis, tačiau padėtis keičiasi, pastarysiais metais mes teikėme daugiau informacijos, inovatoriškos e, medicinos iniciatyvos, e, kurias inicijavo Europos bendrijos daug e, projektų atliekama e, skausmo, kovos su Alzheimerio lyga srityse. Mes keičiamės informaciją ir tai ne, nekliudo konkurencingumui mūsų, tai padės pagerinti žmonių sveikatą, sumažins bandymus su gyvūnais skaičių. E, šeštojoje programoje mes turėjome įvairiausių priemonių, kurios padėjo mums patobulinti dabar esančių modelių veiksmingumo. Pavyzdžiui, kai mes bandome peržiūrėti gairias ICJ, atliekame tam tikrus patvirtinimo eksperimentus, mes per ELSI daugelįje projektų dalyvaujame. Visų jų tikslas yra daugiau mažiau sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių. Aišku, tam tikrose srityse reiks laikytis slaptumo, reiks išsaugoti savo konkurencinį pranašumą, tačiau kitose srityse informacijos paviešinimas ne, neleidžia, tai yra leidžia išvengti konkurencijos pranašumo praradimo. O paskutinė mintis, ar gali bendrijos pabėgti iš Europos, o to pabėgimo rezultatas bus prastesnių taisyklių taikymas. Mūsų e, įmonė taiko bendras taisyklės visame pasaulyje, kitos valstybės paprasčiau e, leidžia atlikti mūsų darbus, tačiau jeigu mums leidžiama e, paprasčiau dirbti, tai nereiškia, kad mūsų vaistų kokybė prastesnė ar atsiekamumas e, sudėtingesnis. Mes vis dėlto siekime užtikrinti tinkamą kokybę. Ačiū. Dabar ponė Hawkins, prašau. Beje, aš esu daktarė, sako ponė Hawkins. Pirmiausia, atsakysi ponio Alisterio komentarus ir mane tiesiog apstulbino jo atliektas tyrimas ir Aš nežinau, kodėl jis padarė panašias išvadas, bet e, mano reputacija pakankamai yra gera e, gyvūnų apsaugos ir pramonės srityse. Ir aš nieko nekalbėjau apie bandymų su gyvūnais uždraudimą. Aš sakiau, kad mes e, e, remiamą draudimą mažinti, e, draudimą e, ar sieki mažinti bandymus su primatais. Taigi mūsų siekis yra atsisakyti bandymų su primatais ir mes atlikome bandymų tyrimą dėl antrosios kartos e, primatų išimtinio naudojimo. Panašu, jog per e, šios popietės diskusijos buvo girdima, kad jei įsigalios direktyva bandymų su gyvūnais Europoje neliks, mokslas kažkur pabėgs. Taip nėra. Paprasčiausiai reiks geriau išspręsti tą etinę ir ekonominę dilemą. Mes esame žmonės, mūsų artimieji kenčia, pažįstame žmonės, kurie kenčia, tačiau gyvūnai kenčia per mokslinius tyrimus. Todėl tai yra aukščiausia moralinė dilema. Taigi, mums reikia užtikrinti sėkmingą sistemą, kuri ištaisytų esamą neteisybę. Dabartinis dokumentas to neleidžia. Iš ankstiniai leidimai, tinkamas situacijos įvertinimas, trijų principų taikymas yra pagrindinės, pagrindinės taisyklės. Jungtinėje karalystėje yra griežta sistema, tačiau e, viskas punkiai funkcionuoja ir gal mokslininkai užtrunka ilgiau laiko gaudami tam tikrus leidimus, tačiau atsakingos tarnybos yra mm, lankščios, mokslininkai gauna leidimus, daromi e, prioritetai ir e, tikrai negalime teikti, jog viskas sustoja ištisoms savaitės. Todėl siūlyčiau prisiminti, jog visuomenė yra susirūpinęsi dėl bandymų su gyvūnais. Tikrai nebūkime naivus, negalvokime, jog e, mes galime kažką uždrausti ir mm, bent jau bandymai su gūnais tęsiasi skirus tokias reitis kaip mm, dekoratyvinė kosmetika ar panašiai. Tačiau mums reikia spręsti šią dilemą, kalbėtis vienam su kitu. O labai trumpai apie keitimąsi duomenimis Eurogrupė yra įsitikinusi, jog reikia stiprinti ECFAM nes be šios organizacijos nėra e, kitos, kuri galėtų tinkamai kontroliuoti duomenis, keitimas jais ir taip pat atlikti svarbius reglamentuojamusius veiksmus, taip pat e, galvoti apie naujas technologijas, naujas alternatyvas ir naujų priemonių sukūrimą. Ačiū. Nemanau, kad ponas Alisteris buvo na, pasisakė prieš jūs, aš manau, kad tas komentaras buvo bendresnio, bendresnio pobūdžio. Ne, jis įminėjo mano pavardę, sako kalbėtoja. Aš tik tai noriu pasakyti, kad sureagavau į pastabas, kurias minėjo ponia, būtent, kad visiškai būtų draudžiami eksperimentai su žmogbežionimis, taip pat kiti eksperimentai, čia jo žodžiai yra. Ne, nenoriu veltis į diskusijas, gal jūs šalių pagrindų išspręsite tą problemą? Gal trumpai tik tai suteiksim žodį. Uh, yra skirtumas tarp e, reikalavimo visiškai uždrausti žmogbežinių naudojimą. Junktinėje karalystėje savanoriškų pagrindų yra dėl moralinių ir etinių sumetimų nenaudojimo žmog, žmogbežionis. Visiškai e, nėra nieko blogo, jeigu yra reikalaujama uždrausti eksperimentus, bandymus su primatais. Na, netesime tų diskusijų toliau. Petit Zimen, prašau. Ačiū, kaip e, daktarė Hawkins. Aš dar norėčiau grįžti prie tų komentarų, kurie buvo pasakyti dėl naivumo. Pirmiausia, aš teigiau, kad aš taip pat sakiau, kad tyrimai su na, primatais galbūt ir su gyvūnais nėra gerai, tačiau na, kol kas nieko geresnio negalime pasiūlyti. Uh, Ir aš gal nevalgyčiau ir ne medžiočiau gyvūną, bet aš jį panaudočiau mm, mokslinių tyrimų tikslais. Dabar dėl biurokratijos. Keltas kitų minčių. Aš kalbėjau pramonės vardu. Mūsų e, pramonė, mūsų organizacija dirba sergančių žmonių labui ir mes e, na, turime imtis visų įmanomų priemonių, kad biurokratija nebūtų perdėm brangi ir kad neapsunkintų sistemos. Kaip būtų galima pasirūpinti, kad būtų naudojamos alternatyvos ir nebūtų kuriami barjerai jų naudojimui. Labai svarbu dirbti su teisėkūra mm, įvairiomis organizacijomis tam, kad būtų surastos alternatyvos. Nes karalystės atitinkama organizacija dirba puikiai šioje srityje, gauna paramą iš vyriausybės ir labdaros organizacijų. Mūsų labdaros organizacijos turi kasdien, e, atlikti kasdienį darbą, turi pateikti, rinkti ir pateikti informaciją apie alternatyvas. Na ir jeigu bus finansuojamos tokios organizacijos, tam, kad būtų atliekami moksliniai tyrimai, na, gydant, siek, siekiant surasti e, gydimą, širdies lygų gydimą. Tuomet jie gal ir nenorės ieškoti alternatyvų. Taip pat dalymasis informacija ir duomenimis tarp mokslininkų vyroja tam tikra įtampa dėl dublia, darbo dubliavimo ir kartojimo. E, ir reikalingi sisteminiai, reikalingos sisteminės peržiūros, reikia peržiūrėti įvairius duomenis, turimus parodymus, įrodymus, kol atliekamas klinikinis, prieš atliekant klinikinį tyrimą. Reikia pažiūrėti, koks yra pats tinkamiausias, tas finaliausias būdas atlikti vienam ar kitam bandymui. Taip pat sistemingai peržiūrėti tuos e, mokslinius tyrimus, tačiau tai nereiškia, kad turėtų sustoti ar lėtėti tie moksliniai tyrimai, kurie šiuo metu yra atliekami. Na ir mes norėtumėme, kad visomis pakopomis būtų renkama atitinkama informacija, kad ji būtų analizuojama ir kad nereiktų dubliuoti tų pačių tyrimų ir kad e, tie tyrimai būtų kuo galima greičiau paverčiami e, apčiopiamais rezultatais, naudingais mūsų pacientams. E, Ačiū. Diskusijos buvo labai geros. Dėkoju visiems už išsakytas nuomonės ir pasisakymus. Rengiame dabar šį pranešimą ir kol kas yra tik tai projektas, bus daug pakeitimų matyt. Pranešimą pristatysiu Strasbūrė kovo 9 dieną. Po to turėsime keletą dienų, per kurias siūlysime pakeitimus. Nepamirškite, kad jūs koreguosite komisijos pasiūlymą, nebūtinai mano na, pranešimą. Mano pranešimas tiesiog yra pakeitimų eilė, pakeitimų, kurie siūlomi komisijos pasiūlymai. Taigi mes iš tiesų gan plačiai bandėme apžvelgti situaciją, kad parengtumėme pakeitimus. Na, aš suprantu, kad pakeitimų bus toliau. Aš juos įvertinsiu kaip pranešėjas, dėkoju, kad atvykote į mūsų klausimus. Jie yra labai svarbus tam, kad surastumėme subalansuotą požiūrį šiuo klausimu, nes mes visi esame suinteresuoti tuo, kad e, tyrimai su gyvūnais atliktų, būtų atliekami laikantis gerovės reikalavimų, kad e, moksliniai tyrimai vyktų ir kad būtų ieškoma alternatyvių būdų. Na, supratau, kad pramonė, akademikai, gyvūnų gerovės organizacijos laikosi skirtingų nuomonių, tačiau yra ir bendrų dalykų. Ir aš tikiuosi, kad man pavyks tuos elementus suderinti pranešime. Pranešimas bus, tikiuosi, patikrintas didelę daugumą, nes priešingų atveju viskas e, žlugs taryboje. Taigi, dėkoju, dėkoju nariams. Šešėliniam pranešėjui. Ačiū.